dell'ordine e del giorno. Dabar patvirtinkime darbo atvarkę. Jeigu neprieštaraujate, patvirtinsime darbo atvarkę, tiksliau praeisiu posėdžių <laughs> protokolus, jeigu nėra pastabų. Taip pat norėčiau priminti, kad kad 26 vasario posėdis atšauktas ir todėl balsuosime šiandien nuo 16 valandos. Koordinatoriai posėdžiaus e, nuo 17 valandos 30 minučių šiandien ir ryte turime apsvarstyti keturis pranešimus. Kalbant apie lapkričio 28-29 gruodžio 17-18 dienos posėdžio protokolus, tai protokolai jums yra išdalinti, jeigu niekas e, neteiks jokių pastabų ir prieštaravimų, iki pačio pabaigos laikysime juos patvirtintais. Ir dabar pradėkime iš karto nuo Ketvirto darbo tvarkės klausimo papildomos ITER e, projekto mokslinio tyrimų programos. Suteiksiu žodį ponai Remekui pristatyti šį klausimą. Jam e, bus suteiktos penkios minutės, iš viso šiam klausimui skirta 20 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pamėginsiu neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Šiuo metu vyksta pakankamai intensyvios diskusijos dėl ES biudžeto. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žmonijai energijos reikėjo visada, taigi istorinių požiūrių vertinant energijos suvartojimas nuolat didėjo ir nėra jokių ženklų, kad ši tendencija pasikeis ateityje. Energetika, e, energija, jos ištekliai yra būtina prielaida mūsų egzistavimui, mūsų ateičiai. Esama nemažai energijos šaltinių ir išteklių, todėl manau, kad verta tęsti tyrimus susijusius su brandolių sintezė, kaip galimų energijos papildomų šaltinių. Apie tai kalbu ir savo pranešime. Palygintus mano ankstesnė pozicija, manau, kad reikėtų pareikšti bendrą paramą brandulių sintezės programai ir papildomai ITER mokslinio tyrimų programai. Todėl siūlau įtraukti ITER programą į daugiametės nacinės programos apimti, matant atitinkamą finansavimą tokiu būdu. Europos parlamentas ir toliau išlaikytų galimybę įtakoti sprendimus priimamus ir susijusius su ITER programa. Tai taip pat leistų išlaikyti mūsų kaip tartautinių partnerių patikimumą kitų partnerių dalyvaujančių ITER projekte akise. Ačiū kolegai Remekui. Ar galiu paklausti ponios Gardinį, ar ji nori kalbėti? Prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, turiu susigaudyti savo dokumentuose, tačiau dar neturėjau progos paminėti, kad e, man teko garbė kolegę Albertinį pavaduoti šiame sudėtingame ir garbingame darbe. Noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Tai yra geras spirties taškas mūsų tolesnėms diskusijoms ir darbams. Tikiuosi, kad pasieksime daugiau pažangos ir kad prisidėsime prie tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo, plėtojant kompetencijų programas, kurios apriepia energetiką, inžineriją, pramonės įmonės. Tikiuosi, kad Europa šioje programoje atliks lemiamą vaidmenį, nes ITER yra programa, kuri gali tapti mokslinių tyrimų pamatinė programa. Nagi, mokslininkai uh, vykdančią programą sugeba ir gali sutelkti savo e, pastangas e, ir bendrai vykdyti fundamentinius tyrimus. Aš manau, kad tiek ES institucijos, tiek valstybės narės yra pasirengusios investuoti į šią programą. Kadangi numat, numatytas yra milijardinis finansavimas šiai programai, tai reiškia, kad energetikos sektoriai Europos skiria pakankamai daug dėmesio. Manau, kad nereikia dabar čia gilintis į smulkmenas, tačiau vis tik norėčiau atkreipti dėmesį į kai kurios aspektus, kurie mano manimo yra ypatingai svarbus. Pavyzdžiui, trečiajame punkte, man atrodo, yra pateikiama svarbi informacija, pritariu pranešėjui ir jo teiginiams, kad reikėtų į šį klausimą labiau <clears throat> įsigilinti, ypač paskiriant atitinkamą finansavimą numatytam laikotarpiu. Tikiuosi, kad bus laikomasi ir bus vykdomi numatyti biudžeto asignavimai ir tikimės, kad e, laikui bėgant finansavimo apimtis neišsipūs, neišauks taip, kad e, nebūtų galima to finansavimo užtikrinti. Ir e, finansavimas iš tiesų bus labai svarbus gyvendinant bandomąjį arba pavyzdinį projektą. Taigi, matau, kad mano laikas jau baigėsi, noriu padėkoti uždėmesį ir baigsiu savo pasisakymą. Žinoma, ITER projektas yra ypatingai svarbus tiek mokslinių, tiek politinių požiūrių. Todėl atrodo, kad turime, manau, kad ir toliau turėtume remti ITER projektą. Kitas klausimas, ar e, šį projektą reikėtų finansuoti iš daugiametės finansinės programos lėšų. Mes pasisakome už šį pasiūlymą Trečias klausimas, siekiant užtikrinti finansinių išteklių panaudojimo kontrolę, gali be abejonės atsitikti taip, kad toks padidintos technologinės rizikos projektas galėtų vėl pabrangti. Jeigu taip atsitiktų, kiltų problemų kitoms programoms, pavyzdžiui, Horizontui 2020, todėl reikėtų numatyti atitinkamus saugiklius biudžetinių išlaidų panaudojimo srityje. <clears throat> Taigi, reikėtų numatyti papildomą finansavimą uh, už biudžeto kategorijos 1A ribų, jeigu taip atsitiktų, kad šis projektas pabranktų. Mano parlamentas turėtų laikytis tokios pozicijos. Ačiū, ponai Koreja Kampuš. Dabar kolega Tošanovskis. Já také plně podporuji eh, stanovisko, které. Dėkuoju pirmininkė, aš taip pat visiškai pritariu pranešėjų išsakytai nuomoniai. Tai vieni iš svarbiausių klausimų. Ir čia mes turime pateikti labai rimtus argumentus. Noriu prisijungti prie tų, kurie jau prieš mane kalbėjo apie tai, kad ITER yra viena iš tų mokslo tyrimo programų, kuri įdėlė atitinka ES sąlygas. Negalima įsivaizduoti, kad šią programą galėtų finansuoti viena valstybė narė. Tiek mokslinio, tiek finansinio požiūrių, tai e, didžiulius reikalavimus kelianti programa, taip pat tai turi būti vienas iš pirmaujančių projektų Europos Sąjungoje būtina įtraukti šios programos finansavimą į daugiametę finansinę programą. Dar vienas argumentas būtų toks, kad mes norime prognozuoti ir planuoti šią programą e, žvelgiant į ateitį, kad galėtume užtikrinti jos stabilumą tiek mokslinių, tiek finansinių požiūrių, nes ši programa to nusipelno. Visiškai pritarimas iš mano pusės, pranešėjai. Ir aš nekantraudamas laukiu, kad ši programa būtų tvirtai įtvirtinta į visas, kit, kaip ir visos kitos ES programos Galilėjo ir kitos, kurios jau yra remiamos. Ačiū. Ponas Macaros, dvi minutės. Dėkoju. Pritariu, ką pasakė ponė Verdiniai ir Šinovskis. Dėkoju pranešėjai už puikiai nuveiktą darbą. Pritariu nuomonė, išdėstytai nuomoniai. Ši nuomonė yra labai įdomi, jis skatina papildomus mokslinius tyrimus. Čia kalbam apie naujo energijos rūšių tyrinėjimo galimybės. Žinoma, yra įvairių galimybių ir kitose sektoriuose, kalbant apie brandulio sintezę ar brandulio dalymasi. Ir tie pinigai, kuriuos mes investuosime į šią sritį, yra tikrai tinkama investicija. Čia reikėtų atsižvelgti į daugybę įvairių sudėdamųjų dalių, kaip mes galėtume e, finansuoti šią programą, susijęti ją su kitomis programomis, kaip Horizon 2020 ši programa tikrai atneš pozityvių rezultatų ir net jeigu yra tam tikros rizikos, kalbant apie ilgai laikotarpį, brandolių sintesės energija tikrai padidins mūsų konkurencingumą ir mūsų gebėjimus. Galima įter finansuoti E, daugiau negu yra, nu, nu, skirta daugiau negu yra numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Reikia užtikrinti testinumą šios programos, kad mūsų tarptautiniai partneriai e, taip pat atitinkami galėtų dalyvauti. Taip pat būtina užtikrinti, kad tarptautinės dėrybos nebūtų apsunkintos dėl finansinių problemų. Dėkuoju. Toliau ponas Kavalio. Pone Kavalio. Ačiū, pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Visiškai pritariu kolegoms. Tai labai svarbus projektas, tai yra didžiausias tar, tarptautinis projektas mokslinio tyrimų srityje, kuriam, srityje, kuriam vadovauja Europos Sąjunga. Čia dalyvauja universitetai, įvairios įmonės ir labai svarbu tą proces, pro, programą toliau tęsti. Iš esmės, čia kažkokių didelių problemų nekyla, nes Europos vadovų tarybos išvados patvirtino 2,7 e, milijardus šiam projektui remti. O klausimas, e, kuris kyla dabar, e, kaipgi užtikrinti biudžetą ITER projektui. Europos vadovų tarybos išvados kalba apie biudžeto kategoriją 1A Įvairius e, nuomonės pateiktos ir pranešimai rodo, kad e, norima ITER projektai traukti į ES biudžetą. Tačiau turime nustatyti aukštesnės viršutinės ribas, nėra numatyta e, daugiametėje finansinėje programoje. Tai turėtų viršyti kategorijos 1A numatytas sumas nereiškia, kad vien iš kategorijos 1A bus finansuojamas šis projektas. Žinoma, mes turime apsaugoti ir kitus projektus, kurie finansuojami iš šios biudžeto kategorijos, Horizon 2020 ir kiti. Tačiau toje kategorijoje vienas A yra tam tikros tarpinės rub, lib, lubos, ribos nustatytos, e, kurios galbūt apribuotų įter finansavimą. Tai yra svarbiausia problema. Šis klausimas susijęs ir su dėrybomis dėl daugiametės finansinės programos. Dėl to mes ir stebime mūsų pranešėjų darbą, pranešėjų, kurie atsakingi už klausimus susijusius su daugiametė finansinė programa. Ir reikia užtikrinti šio projekto, projekto testinumą, kaip ir Horizon 2020 projekto testinumą. Ačiū. Dabar ponas Barašytis. Taip pat dėkoju pranešėjai už tikrai labai svarbų dokumentą ir manau, kad iš tikrųjų šiandieną mūsų pagrindinis tikslas užtikrinti, kad ir ateityje šitas projektas turėtų testinumą. E, mes jau matom, kad eilę metų mėginam surasti būdų, kaip išeiti iš ekonominės, finansinės situacijos. Matom, kad sukurta ekonominė struktūra per eilę dešimtmečių šiandieną jau darosi stabdžiu dėl daugelį dalykų mums reikia pakeisti, energetika tampa nebe ekonominė, bet jau politinė e, sistema ir todėl šito reaktoriaus, naujo reaktoriaus sukūrimas būtų didžiulis e, e, kokybinis šuolis, e, kuriant naują ir ekonominę struktūrą, ir naują visuomenę. Todėl, manau, mes turime iš tikrųjų dėti visas pastangas, kad šitas projektas būtų ir toliau sėkmingai vystomas Ir be to, turbūt reikia sutikti, kad e, e, mokslo tyrimųjų darbų eigoje yra atrandama ir kitos netrastos tiesos, kurių mes galbūt ir nežinom ir, ir ne visiems galbūt ir reikia žinoti. Tik tai taip mes galime ateityje užtikrinti savo ekonomikos pažangą ir todėl tikrai pritariu, kad turi išlikti daugiamatėje finansinėje perspektyvoje, kad ne valstybės narės, tada visiškai nebeturėtumėm jokios kontrolės ir praktiškai šitas projektas būtų sužlugdytas ES e, jėgomis. Todėl aš irgi pritariu šitam sprendimui ir, ir dėkuoju dar kartą pranešėjai už pasiūlymus. Ačiū. Grazie, kolega Balčytis, la parola Arjera Madurai. Dėkuojam kolegai Balčyčiui. Pone Maduro. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Nekartosiu žodžio apie svarbą ITER projekto. Pranešėjas, ponas Koreiro, kiti kalbėtojai jau tai padarė. O tai, ką iš tiesų norėčiau padaryti, tai pabrėžti. Ta, ką pasakė ponas Koreiro ir ką kalbėjo ponia Kavaljo. Tai susiję su biudžetu ir su programos įtraukimu į daugiametės finansinės programas. Tai, kas jau buvo kalbėta šiame komitete, yra svarbu, tačiau reikėtų dar konkrečiai nurodyti tai, ką jau padarė ponas Kavali, kad šio projekto įtraukimas į daugiametę finansinę programą neturi būti trauktas vien į vienas A kategoriją. Tai leistų išvengti ateityje papildomų išlaidų susidarimo ir nesukeltų pavojus šio projekto įgyvendinimui. Taip pat reikėtų Taip pat reikėtų pasinaudoti papildomų finansavimų iš ketvirtos kategorijos skirtos moksliniams tyrimams. Tai būtų e, toks požiūris, kuris būtų pozityvus visais atžvilgiais ir manau, kad reikėtų į tai atsižvelgti pranešime. Mes pateiksime pakeitimą atitinkamą. Ačiū. Ponas Ėla. Ich glaube, wir müssen noch mal, nicht nochmal wiederholen, dass ähm, ITER eines der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 ir šis mokslinio tyrimo projektas gali tapti negi dar brangesnis. Bet kita vertus, e, ITER projektas turi būti vystomas rimtai. O praėjusiais metais e, šio projekto vadyba buvo katastrofiška. Čia apie ypač kalbant apie viešuosius pirkimus ir bendradarbiavimą su, su brangovais. Čia aš nekalbu apie ekonominį efektyvumą. E, ITER yra valdomas ir iš pietų Prancūzijos, ir iš Ispanijos. Ir šitas bendradarbiavimas tarp komisijos ir valstybių narių, rengiant šį projektą, yra tikrai abejotinas. Nes mes matome tai iš rezultatų. Taigi reikia aiškiai pasakyti. Taigi ITER projektas yra susijęs tam tikrais trūkumais. O kalbant apie e, biudžetą, bet kuris finansavimas mūsų e, biudžete, kuris yra mažesnis negu 4 milijardai, tai iš tikrųjų yra nerimtas. Mes turime savo įsipareigojimus. Mes e, nepriklausomai nuo e, finansinės situacijos turime remti šį projektą. Ir dabar, kai kalbame apie mažesnį biudžetą, tai iš esmės dabar mes jau prisimame atsakomybę už būsimas papildomas išlaidas. Na, aš sakyčiau, kad 2,7 e, milijardai turėtų būti iš esmės padinti 4 milijardų, nes e, galbūt tas projektas tikrai nekainuos 4 milijardų, bet 2,7 e, milijardai yra tikrai per mažai, šitos išlaidos didės. Todėl reikia aiškiai pasakyti, kągi mes dabar turime padaryti. Tai būtent mes negalime atidėlioti šios problemos sprendimą. Mes, jeigu mes nustatysime 2,7 milijardus finansavimą, tada šitas projektas atims iš kitų projektų ateityje finansavimą. Ir mes turime tai numatyti. Todėl mes negalime tikėtis, kad kažkur e, vienas A išlaidų kategorijoje kažkur nustatysime tokį nedidelį finansavimą ir tikėsime, kad jo užteks. Ne. Mes turime E, suprasti, kad to finansavimo tikrai nepakaks ir jis turi būti didinamas. Grazie, kolegė, la parola. Al... Ačiū, kolega Elerį. E, Andrėja Kanjanė, komisijos vardu. Ačiū. Aš e, išklausiau visų komentarų labai dėmiai. Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris labai svarbus komisijai ir a, a, komisijos narys konkurencijos taryboje taip pat jį pabrėžia. Suderinamumas yra labai svarbu šiokiu atveju. Ir tai yra, turi atsispindėti taip pat valdant šitą įtarę projektą. Nuo pat pradžios, kaip jau neseniai buvo kalbėta, kalbėta mes bendradarbiavome su savo tarptautiniais partneriais ir mes esame įsipareigoję, kaip jau buvo nekarta sakyta, mes turim, esame įsipareigoję tarptautiniu lygiu, mes pasirašėme tarptautinį sutartį, kuri yra privaloma laikytis tam tikros strategijos. Na, čia, ir čia mūsų įsipareigojimų suma siekia jau apie 6 milijardus eurų čia įskaitant ir prancūzų įnašą. Ir mes turime taip pat papildomai finansuoti į pačią įrangą, jeigu to reikės. Ir mes nesam pasirengę mokėti daugiau, negu buvo sutarta e, su mūsų tarptautiniais partneriais, negu yra nustatyta mūsų tarptautinėje sutartyje. Ačiū. Pane Remekai, pranešėjau, jums žodis. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kolegams už e, jūsų nuomonės, už jūsų žodžius. Aš e, tikiuosi ir ateityje bendradarbiauti su jumis. Žinoma, taip pat tikiuosi, kad mes galėsime bendrai spręsti iškeltus klausimus šioje draugiškoje ir bendradarbiavimo atmosferoje. Ačiū Jums visiems. Ačiū. kolegė Rivazė, šešėlinė pranešėja, paprašė dar žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip ir mano kolegos esu šiek tiek sutrikusi dėl to, kad nuo 2001 metų tris kartus padidėjo įtir projekto kaina. Ir Mes manome, kad valstybės narės savanoriškais įnašais turėtų finansuoti ITER projektą, o ne, o ne Europos Sąjunga. Ypač turint omenyje, kad tai yra brandalių sintezės reaktorius projektas ir e, tiek e, Jungtinė karalystė, tiek kitos šalis e, yra atitinkamai suinteresuotos. Kalbant apie tai, apie tos 6 milijardus, kurios yra numatytos arba kurių prašoma skirti šiam projektui, noriu atkreipti dėmesį tai, kad niekuomet nebuvo surinkti į vieną vietą visi įtirprojekte dalyvaujantis mokslininkai tam, kad aptartų e, šio projekto trūkumus. Taigi galimybės šio projekto gyvendinimo iš tiesų yra pakankamai e, miglotas, nes <clears throat> ITER reaktorius yra skirtas ne tam, kad gamintų elektros energiją, tam, kad gamintų atitinkamą plazmą, iš kurios būtų vėliau galbūt gaminama energija. Ir uh, gali atsitikti taip, kad šis, šio projekto rezultatus pajusime e, kokiais 2100 metais realius. <clears throat> Taigi yra daug klausimų susijusių su brandolių sintezė ir e, juos atsakymas kol kas e, aiškių neturime, mes tik tai uh, Išleidžiame labai daug pinigų, užuot juos investavę į atsinaujinančius energijos šaltinius, neturime jokių garantijų, kad e, tos išlaidos kada nors atsipirks. Kalbant apie kadarašo vietovėje vykdomus e, bandymus, e, tai finansavimas šiam projektui buvo nesutiktas, nepaisant to, kad šiam projektui galima būtų numatyti žymiai daugiau garantijų dėl atsipirkamumo neįtir projektui. Pirmininkė. Poniai Rivazį padariau išimti, tačiau kai diskusijos e, atitinkamų klausimų bus baigtos, tai ateityje papildomų galimybių kalbėti nesuteiksime ši išimtis buvo vienkartinė ir ateityje nepasikartos. Pana Remekui dar žodis. Ačiū. Tai noriu sureaguoti į paskutinius kolegės žodžius, kadangi pozicija pristatyta buvo kitokia, negirdėtos anksčiau. Mano pranešime nekalbama labai daug apie projekto esmę, aišku, būtų galima apie tai diskutuoti. Žinome, galime diskutuoti apie techninius aspektus, techninės projekto problemas, tai yra mokslinio tyrimo projektas, noriu tik paminėti, kad gamtoje barandalių sintezės projektas vyksta natūraliomis sąlygomis, saulėje jis vyksta ir mes bandome žymiai mažesnių mastų tai atkartoti žemėje ir tikimės, kad kada nors bus galima tą padaryti. Gamta skirtingai nei žmogus turi e, milijardus metų laiko savo eksperimentams ir aš tikrai nenoriu čia dabar gilintis į smulkmenas Vokietijoje veikia atitinkami mokslinio tyrimų centrai. Aš e, taip pat žinau, kad Čekijos Respublikoje toks teismas, e, centras veikia. Aš esu kai kuriuose lankęsis, mačiau, kaip atrodo ten esanti įranga bandymų ir mes žengėme žingsnis po žingsnio iki siekdami savo galutinio tikslo, tačiau tikrai nenoriu dabar gilintis į smulkmenas, kaip jau minėjau. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Remekui. Laukiame pakeitimų ir galėsime jas apsvarstyti atitinkamu laiku. Vasarį 28 dieną 12 val. baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Kitas darbo atvarkės punktas yra susijęs su postumiu energijos vidaus rinkai. Pana Buzikas, teikimo žodį. Buzek. Thank you very much. Thank you, I'm here. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju pirmininkė. Man didžiulė garbė būti parlamento pranešėjų dėl vidaus rinkos energijos srityje. Tai yra labai svarbis rytis, iš dalies dėl to, kad tai yra mūsų bendros rinkos antrojo akto dalis. Tai yra tikrai prioritetinė sritis ir jeigu, es, jeigu norime konkuruoti, turime pradėti nuo vidaus rinkos energetikos srityje. Tai vienas iš prioritetų atkuriant ekonomikos augimą ir atkuriant ES konkurencingumą. Energijos vidaus rinka padės įgyvendinti ir mūsų strategiją 2020 metams. Tai sukurs sąlygas, kurios padės įveikti krizę. Tai taip pat labai svarbu. Leiskite man keturis aspektus išdėstyti, išdėstyti bendrą nuomonę dėl šio pranešimo ir dėl komisijos komunikato. Pirmiausia, kaip reikėtų kurti energijos vidaus rinką? Kaip prekių ir paslaugų bendros rinkos atveju, energijos vidaus rinka turi būti orientuota į vartotoją. Tai ganėtinai akivaizdu. Turime ją kurti panašiai, kaip kūrėme prekių ir paslaugų rinką, kaip tai darėme prieš keletą dešimtmečių. Pirmiausia, energijos rinka turi būti atvira tiek vartotojams, tiek gamintojams. Reikia užtikrinti e, tinkamą ir saugų tiekimą. Čia reikia pasirūpinti tinkamų energijos pirkimu už ES ribų. Antras svarbus dalykas - mūsų energetikos rinka turi būti konkurencinga. Ji turi skatinti konkurenciją ir siūlyti žemesnės kainas už energiją. Turi remti ES e, perėjimą prieš mažai CO2 išmetančios e, ekonomikos modelio. Taip pat reikia e, įgyvendinti 2020 strategijos tikslus ir kitus energetinius projektus. Energijos vidaus rinka turi būti tinkamai reguliuojama. Tai nėra lengva. Tačiau mes pasiūlėme konkrečių pasiūlymų prieš keturis, ketverius metus. Tai buvo trečiasis energetikos paketas, kuris buvo užbaigtas 2009 m. balandžio mėnesį ir galutinė įgyvendinimo data buvo 2011 m. kovas. Tačiau iki šiol šis paketas dar nėra įgyvendintas daugelio valstybių narių. Mums dar reikia aiškių taisyklių nacionalinėms reguliavimo agentūroms ir sustabdyti vyriausybių kišimasi į energijos kainas. To nėra, kiek aš žinau, 18 valstybių narių, tačiau, tačiau kitose valstybėse narėse kišamas energijos kainas. Tai yra svarbi problema, kurios sprendimas priklauso nuo valstybių narių sprendimo. O mūsų atsakomybė yra priminti valstybėm narėm, kad jų įsipareigojimai yra labai aiškus, tai yra įgyvendinti mm, visu, visas e, trečio energetikos paketo nuostatas. Ir paskutinis dalykas. Kaip mes turime kurti energetikos vidaus rinką? E, ta rinka turi būti susieta fiziškai, užtikrinant sistemų integravimą technologijų prasme taip pat užtikrinant tvarų energijos perdavimą ir paskirstimą. Žinoma, nėra lengva įgyvendinti šias užduotis dėl perdavimo sistemų sujungimo. Čia reikia labai daug lėšų ir apie tai pasakysiu keletą žodžių vėliau. Taip pat turime baigti darbą susijusi su energetinėmis salomis, kurių turime ES. Antras svarbus aspektas - mūsų silpnosios vietos. Pagrindi, bendroji situacija dar nėra e, te, patenkinama, dar reikia labai daug ką padaryti, daug ką įgyvendinti. Nors jau prieš dešimt metų pradėjome šią veiklą, kalbant apie elektros energiją, dujas, daug įvairių pasiūlymų pateikta. Kokios svarbiausios silpnosios pusės? Turime išryškinti tas silpnasias pusės mūsų pranešime ir taip pat paremti Europos komisiją, padėti jai prieimant sprendimus, kaip įveikti tuos tas silpnasias vietas. Dauguma investicijų priklauso nuo subsidijų, o ne nuo rinkos jėgų. Taip pat mūsų nuomonės išsiskiria dėl regioninių energijos rinkų. Tos rinkos labai skiriasi ES, jos nepakankamai atvertos ir tai neleidžia naujiems veiklos vykdytojams dalyvauti konkurencinėje veikloje. Pateiksiu pavyzdžių. Kai kuriuose valstybėse narėse dujų kainos yra keturis kartus didesnės negu kitose valstybėse narėse, nes jos veikia kaip atskiros energijos salos. Saugumo, energijos saugumo lygis taip pat yra labai nevienodas. Daugelį valstybių narių vartotojai neturi galimybės rinktis tiekėją. Dar vienas dalykas. Mes nesame pakankamai veiksmingi tinkamai investuodami į energijos efektyvumą, į bendrą energijos gamybą, į energijos gamybą iš atsinaujančių energijos šaltinių. Neturime iškių taisyklių rinkai reguliuoti, kalbant apie specialaus pobūdžio energiją. Mes tik pradėjome e, nuo sertifikavimo, plataus masto sertifikavimo veiklos, bet tai yra tik darbo pradžia. Mums reikia nuveikti kur kas daugiau šioje srityje. Pranešime visą tai reikia nurodyti. Dar vienas dalykas. Privalumai. Juos taip pat reikia pabrėžti. Tai yra kaip prieš priešą toms silpnosioms pusėms. Bendros rinkos privalumai Greičiausiai tai sumažins kainas, tai leis geriau kontroliuoti energijos kainas. 13 milijardų eurų iš ES vartotojų gali būti sutaupoma e, kasmet ir tai padėtų bendros rinkos kūrimui. Tai leistų pritraukti naujus investuotojus, leistų išlaikyti esamas darbo vietas ir kurti naujas. Mes turime rinką 500 milijonų vartotojų, tai yra tikrai didžiulė rinka. Taip pat reikia skatinti naujausias technologijas ir inovacijas. Energi... ES energijos tiekėjai turės stipresnės darybinės pozicijas dėrėdamiesi su išorės tiekėjais, jeigu mes tinkamai koordinuosime uh, E, pirkimo procesus. Tai leistų užkirsti kelią energijos tiekimo mm, trikdžiams. Ir paskutinis dalykas. Ką reikėtų padaryti iki 2014 metų? Nes tai yra ta data. Question, okay. uh, it is proposal... 2014 metai buvo pasiūlyti Europos vadovų tarybos 2011 m. vasario mėnesį. 2010 milijardų eurų buvo tam skirta yra skatinama supaprastinti priekybą, sumažinti skirtumus tarp valstybių narių dėl regioninių iniciatyvų ir nustatyti stabilę reguliavimo sistemą. Kai kurie iš šių dalykų nėra tinkamai atspindėti komisijos komunikate. Ir visai užbaigdamas norėčiau pasakyti štai, ką aš atviras jūsų pasiūlymams, nuomonėms, abejonėms, turime bendradarbiauti. Mums reikia pateikti pasiūlymą dėl konkrečių veiklų, konkrečių veiksmų ir aš laukiu ir šešėlinių pranešėjų nuomonės. Norime parengti tinkamą ir konstruktyvų dokumentą. Ačiū. Grazie, kolega Buzek, adesso i colleghi. Ačiū, ponia Buzekai. Esu tikra, kad kolegos leis mm, tą prarastą laiką kažkaip pasivyti. Karero de Campos vietoj ponios Makės, kuri yra šešėlinė pranešė. Ačiū, ponė pirmininkė minėjau, pavaduoju kolegę Judith Mikaelis. Noriu padėkoti pranešėjui ne tik už iki šiol atliktą darbą, arba dar anksčiau. Pranešėjas šiandien paminėjo daug įdomių dalykų, kuriems galėtume besąlygiškai pritarti. Energetikos vidaus rinka yra <clears throat> viena iš kertinių Europos energetikos politikos vienas iš kertinių ramščių, kadangi šioje srityje sukūrėma daug darbo vietų. Šioje bendroje energetikos rinkoje vartotojai galėtų nešti daug didesnį savo indėlį energijos išteklių gamybą. Deja, visi šitie teigiami rezultatai kol kas nejaučiami. Komisija laikosi teigiamas e, pamatinės pozicijos, teikdama, kad norėtų optimaliai pasinaudoti bendrosios energetikos rinkos galimybėmis tam, kad e, ta rinka atneštų daugiau naudos piliečiams ir įmonėms, tačiau iš tiesų konkrečių rezultatų kol kas nejuntame. Pavyzdžiui, Niderlanduose vietos lygmenių gyventojai imasi iniciatyvos e, siekdami gaminti energiją ir komisija turėtų skatinti tokius veiksmus, šalindama egzistuojančias kliūtis. Mes turėtume pasinaudoti tuo 50 dešimties milijonų žmonių potencialu gaminti patiems savo energiją, turint omenyje, kad tiek yra žmonių, kurie nesugeba apmokėti savo sąskaitų už e, savo energetinių sąskaitų. Niderlanduose iš tiesų per pastarosius metus buvo pasiekta apčiopimų rezultatų, gyventojų sąskaitos už energiją ženkliai sumažėjo. Komisija turėtų aiškiai remti tokio pobūdžio priemonės ir iki šiol nebuvo aiškiai parodyta, kad komisija ketina tą daryti. Taip pat komisija turėtų imtis priemonių prieš rinkos iškraipimą, egzistuojantį rinkos iškraipimą, prieš energijos gamintojų monopolijas. aprūpinimas, apsirūpinimas energijos ištekliais turėtų būti užtikrinamas tinkamiau, turėtų būti sudaromos geresnės sąlygos uh, veikti išmaniems, pažangiems uh, energetikos tinklams, <clears throat> kuriuose, į kuriuos būtų galima pateikti uh, smulkių gamintojų pagaminamą energiją. Norėčiau pasakyti savo frakcijos vardu, kad daugelį sričių bendroji rinka jau pademonstravo, kad e, ne tik Europos piliečiams, tačiau taip pat ir Europos verslui, Europos ekonomikai gali būti naudinga ir ta nauda susijusi ne vien su mastu bendrosios rinkos, tačiau taip pat ir su konkurencingumo faktoriumi, kuris visuomet nu, ekonomikai verslui yra naudingas. Energetikos rytyje jau nemažai pasiekėme, patvirtinome trečią energetikos paketą reglamentą dėl energijos tiekimo. Taip pat buvo pagerinta, pagerinta skaidrumo padėtis rinkoje, tačiau bendroji energetikos rinka vis dar nebaigtas projektas tam, kad jis būtų visiškai įgyvendintas. Būtina, būtini ne tik teisės aktai, tačiau taip pat ir atitinkamos fizinės pastangos, tai yra tinklų plėtojimas, diversifikacija, sėkminga politika kovojant su monopolijos šešėlių, kuris vis dar temdo Europos energetikos rinką, todėl mums reikia ne tik visiškai užbaigti bendrosios rinkos projektą, tačiau ir siekti apsaugoti tą, tai, e, ką iki šiol pasiekime, tai yra trečio energetikos paketo nuostatas bendraujant su tais ES prekybos partneriais, pavyzdžiui, Rusija ir Gazpromų, kurie nuolat reikalauja taikyti jiems išimtis šiuo atveju dujų rinkoje. Bendrosios ES politikos, energetikos politikos tikslai turėtų būti suderinami su siekiais e, nedidinti energijos išteklių kainų, e, nedidinti energijos išteklių kainų ir užtikrinti aplinkos apsaugą. Apie tai dažnai kalbama, diskutuojant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, kurių reikšmę reikėtų įvertinti labai išsamei. Klimato kaitos politika turėtų būti vykdoma taip, kad ji nepakenktų energijos išteklių aprūpinimo saugumui. Tai ypač aktualu rytų ES valstybėms narėms vidurio ES valstybėms e, narėms. Kalbant apie ITER projektą, Hmm, e, tiksliau apie bendrą energetikos projektą ir jo palyginimą su ITER projektu, tai hmm, tikrai negalime laukti, kol bendro energetikos rinka bus sukurta iki 2050 metų, taip, kad yra, taip kaip yra ITER atveju. Ponas Zuber. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už šio pranešimo pagrindinių nuostatų pristatymą, svarbiausių aspektų susijusių su energetikos sektoriaus vizija, siekiant užtikrinti tiek ekonominio vystimas, tiek energetinę nepriklausomybę skirų valstybių narių. Aš manau, kad visos valstybės narės privalo turėti apsirūpinimo energijos ištekliais garantijas, Tai yra užsitikrinti savo energetinį nepriklausomumą. Gyventojams būtina suteikti aprūpinimo energijos ištekliais atitinkamas garantijas taip pat tam, kad jie netaptų priklausomi nuo tam tikrų interesų grupių malonės. Be to, energetika yra strateginės svarbos sektorius ir jis turi būti, jis turi tarnauti ekonomikos augimui, gamybos sektoriui, mažoms vidutinėms įmonėms, kurios sudaro didžiąją dalį visų įmonių. Jis svarbu užtikrinti, kad mažos vietinės įmonės galėtų įsigyti pirkti energiją už prieinamą kainą ir daugumoje valstybių narių arba nemažoje dalyje jų šiuo metu taip nėra. Todėl yra sudėtinga vystyti gamybą mažoms sudėtinėms įmonėms, įmonėms tokiomis sąlygomis. Deja, pasaulio patirtis rodo, kad e, šioje srityje rinkos dėsniai neveikia taip, kaip turėtų veikti e, ir energijos išteklių kainos palikus viską tvarkyti vien tik rinkai nemažėja. Pavyzdžiui, Portugalijoje veikia e, kaip ir anksčiau energijos monopolijos. Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų atlyginimai buvo sumažinti per pastarosius dešimt metų, dujų tiekėjų pelnai padidėjo nesivaizduojamais mastais 2012-aisiais 57 procentais išaugo monopolinės dujų įmonės pelnas palyginti su 11 metais ir išteklių kaina taip pat šešis kartus padidėjo. Taigi tokie, Tik tokia yra logika, kuri yra visiškai nelogiška šiuo atveju. Reikia nepamiršti e, socialinio teisingumo aspektų ir apie tai apskaitai nekalbama, svarstant e, energetikos e, politiką. Reikia užtikrinti galimybę valstybėms apsirūpinti energijos ištekliais, tačiau reikia taip pat užtikrinti, kad šiame sektoriuje uždirbamas pelnas būtų tinkamai paskirstytas, o netarnautų vien tik tai tam tikriems išrink, išrinktiesiams. Tokiu būdu galėtume geriau spręsti su krize susijusias problemas. E, ponas Krosman, kuris ponė Rodė pavaduoja. Mes iš tiesų siekiame, kad būtų bendra vidaus energetikos rinka sukurta, ypač elektros energijos ir energijos rytyje. Tai būtent, kad būtų padedama įmonėms ir gyventojams gauti energiją už konkurencingą kainą. Tai, tai bus prisidedama prie darbo vietų kūrimo, prie energetikos tiekimo užtikrinimo, nes energetika kaip žinote, iš tiesų yra labai svarbi dalis produkcijos arba gamybos grandinėje. Tai čia tokios yra, tokie yra tiksliau mūsų frakcijos prioritetai. Bet to mes manome, kad per didelis reguliavimas valstybėse narėse yra kliūtis e, vystytis dinamiškam kainų mechanizmui. Nes šitas reguliavimas gali diskriminuoti naujus į šią rinką ateinančius veikėjus. Todėl aš manau, kad e, valstybės narės turėtų nustoti reguliuoti elektros e, ir apskaitai energijos arba kūro kainas e, savo rinkose, nes tik tai taip bus apsaugoti labiausiai pažeidžiamų grupių interesai ir bus suderinta bendroji energetikos rinka. ir e, e, kainų reguliavimas iš tiesų yra e, tarsi netinkamas signalas, nes jisai trukdo investuoti ir plėsti investicijas. Be to, kitas dalykas, reikia skatinti valstybės narės, kurti ryštingas strategijas, kad būtų kuriami pažangiai tinklai, jų sistemos, kad būtų dėgiama pažangi elektros energijos apskaita. Be to, mm, mes pritarėme komisijai dėl didmeninės rinkos, kuri e, padėtų tinklų operatoriams tiekti konkurencingesnę energiją ir padėtų jiems tinkamiau vystyti savo veiklą. Čia Kitas dalykas tai yra dar e, turi būti užtikrintas bendradarbiavimas ICT e, pagrindu. Taigi e, aš manau, kad dar turi būti kūriamos paskatos verslo įmonėms, kurti įvairias strategijas, įvairius modelius, tai kad būtent būtų didinami tinklų pajėgumai. Ir galiausiai gaila, kad taryba sumažino finansavimą Connecting Europe, e, Europe priemoniai. Nes Connecting, Connecting Europe priemonė kaip tik tai padėjo atsigauti rinkai ir uh, turėjo prisidėti prie energetikos vidaus rinkos sukūrimo. Taigi čia toks priekaištas tarybai. Ačiū. Ačiū. Pane Pilar. Ačiū, pane pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie pasiūlymą, apie komisijos pateiktą pranešimą, kuriame komisija bando sukurti tikrą vidaus rinką energetikos rytyje. Aš manau, kad iš tikrųjų teisingas žingsnis. Ir ši programa yra susijusi didžiulį potencialų, kuris atsivertų ES, nes mes kalbame apie daugybę milijonų vartotojų, ir pranešėjas tikrai turi sukaupęs didžiulę patirtį šioje srityje iš savo ankstesnės veiklos ir e, aš manau, kad mums pavyks. Nu, nubriežti tokią liniją, kurią pritars e, parlamento frakcijos ir kitos interesuotose šalis. Žinoma, yra tam tikrų aspektų, į kuriuos reikia atkreipti didesnį dėmesį. kalbant apie energetikos vidaus rinką. Mes, mes turime sukurti liberalią ir konkurencingą rinką. Tai yra mūsų pagrindinės sąlygos ir prioritetai. Ir šitas trečiasis energetikos paketas turi būti įtrauktas į visą šį procesą. Iš tiesų, netgi prieš dviejus metus turėjo būti gyvenintos su priemonės valstybėse narėse. Ir būtų labai gerai, jeigu dabar būtų skatinamas valstybės, narė, valstybės narės įgyvendinti tas priemonės iki galo. Kaip jau sakiau, mums reikia liberalios ir konkurencingos ir visų pirma skaidrios rinkos, kur būtų teikiama tinkama ir skaidri informacija mažosioms vidutinėms įmonėms ir kitiems vartotojams, kad jie gautų pakankamai informacijos apie energetikos rinką. Deja, tik tai trešdalis vartotojų yra susipažinęs su savo teisėmis. Juk jie žinotų, kokios yra jų teisės, jie galėtų sutaupyti daug daugiau pinigų ir uh, Žinoma, būtų užtikrintas didesnis skaidrumas bei didesnė konkurencija. Be to, e, šita rinka turėtų būti susijęta, pavyzdžiui, su transporto e, sektoriumi. Šito susijimo reikia tam, kad e, tas energetikos politikos salas mes galėtume prijungti prie ES bendros sistemos. Tokia turi būti mūsų politikos skriptis. Taigi šita liberali, skaidri, konkurencinga rinka turėtų būti susijęta ir su kitomis rinkomis arba sektoriais. Nes galiausiai turime panaikinti tokias energetinės salas, kurias dabar egzistuoja, pavyzdžiui, Ispanija. Uruchomienie wewnętrznego rynku energii będzie wtedy miało znaczenie, jeżeli stworzy... Ačiū, pane pirmininkė. Energetikos e, rinka iš esmės yra e, mūsų vidaus rinkos dalis yra esminis elementas, kurioje turi būti užtikrinama, kad energetikos tiekimas būtų užtikrintas visiems vartotojams. Ir būtent tik tai tokiu atveju mes galėsime tai pasiekti, jeigu mes turėsime našą, efektyvę ir patikimą sistemą. Todėl mes turėtume paskatinti ir tas įmonės, arba institucijas, kurios siekia, pavyzdžiui, e, sukurti pažangiuosius tinklus, sujungimo priemonės arba derinimo priemonės. Taip pat svarbu, kad būtų energijos šaltinių e, diversifikavimas įvykdytas. Tradicinė energijos šaltinė jau yra pasenė. Mums reikia dabar alternatyvių energijos šaltinių. Žinoma, dar reikia naudotis tais tradiciniais energijos šaltiniais, tačiau reiktų finansuoti e, investicijas e, tiek tobulinant šitas tradicinės energetikos sritis, tiek alternatyvios energijos e, sritis. Tai reiškia, mums reikia naujų technologijų, mums reikia investicijų į tas naujas technologijas. Žinoma, dar reikia naudotis tradiciniais energijos šaltiniais, bet vis daugiau lėšų turėtų tekti ir E, naujiems energijos šaltiniams. Jie turi būti tyrinėjami, turi būti atrandama vis naujų, e, naujų energijos šaltinių. Žinoma, vartotojai turi kontroliuoti e, tiekėjų tiekiamą tiekiamos energijos kainą, tačiau bet kokiu atveju šitą procesą, šitą tiekimo procesą reikia ir optimizuoti, kad būtent vartotojai galėtų pasinaudoti ir keliais tiekėjais kad nebūtų užtikrinta arba nusistovėjusi monopolistų padėtis. O tam reikia geros valdysenos šios energetikos rinkos. Tik tai taip užtikrinsime, kad kainos už energiją e, sumažės. Ir, žinoma, turi būti užtikrintas nediskriminavimas. Taigi energetikos politika turi būti rimtai traktuojama ir e, šitos e, priemonės labiau integruotis į šią rinką turėtų būti vykdomas e, bent jau valstybių narių atžvilgių daug efektyviau. Kitas dalykas - prekyba su trečiosiomis valstybėmis. Mes negalime, sakykime, dabar valstybėms narėms primesti tokių sąlygų, pagal kurias jie turėtų prekiauti, jos turėtų prekiauti su trečiosiomis valstybėmis, nes nėra dar bendros energetikos rinkos. Mes turime atsižvelgti dabartinės konkrečias sąlygas. Ačiū, kolega Mazič. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau patikoti pranešę už jo pranešimą. Džiaugiuosi Džiaugiuosi, kad mes e, iš esmės e, pirmiausia reglamentavimą mobiliųjų telefonų ryšį. Nes dabar matome, kad rezultatai tikrai džiuginantis, o energetikos rytyje galima padaryti tą patį ir tada kainos tikrai sumažės. Taigi didžiausias e, klausimas yra, kaip mes galima pritraukti investuotojus, naujus investuotojus į šią sritį. Nes e, šios investicijos užtikrins darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Mano nuomonė, <coughs> vienas iš svarbiausių dalykų. Kitas dalykas, kaip mes galime motivuoti mokslininkus, vykdyti mokslinius tyrimus. E, būtent e, kaip galime sumažinti nuostolius perdavimo sistemose, ir kaip e, galime padidinti energijos gamintojų našumą. Nes e, dabar energijos gamintojai dabar e, gali pasinaudoti tik 30 procentų savo pajėgumų. Mes turime padidinti šių gamintojų efektyvumą. Dar vienas dalykas, kuris taip pat yra svarbus. Mes turime pagalvoti, kaip įtraukti atsinaujinančius energijos šaltinius į savo perdavimo sistemas. Nes, kaip žinote, yra labai daug sunkumų tokiems alternatyvios energijos šaltiniams patekti į mūsų elektros tinklus. Ačiū, kolega Balčytis. Ačiū, gerbama pirmininkė. E, taip pat noriu pirmiausia padėkoti e, kolegai Buzikui, kuris tapo pagrindinį pranešėją šio klausimu ir tikrai nekartą viešai deklaravo savo nuostatas ir palaikymą kuriant vidaus energijos ringą, netgi ES energetikos bendryje. Todėl parengtas pranešimas bus nebejotinai išsamus ir labai e, naudingas. Iš tikrųjų, ES, ES komisija ir ES yra nusistačiusi labai ambicingus tikslus kad po 2015 metų nei viena ES valstybė neturi likti izoliuota nuo europinių elektros ir dujų tinklų. Tačiau laiko liko mažai ir aiškom, jau dabar matosi, kad šita matyt nuostata nebus įgyvendinta. Todėl man kaip komiteto nariui ir kaip piliečiui esančiam iš energetiškai izoliuoto regiono tikrai ateityje norėtųsi žymiai konkretesnių ir, aiškių, ir aiškesnių e, planavimo žingsnių nes iš tikrųjų manau, kad daugeliu komiteto narių yra e, žinomas tos pačios problemos, tai yra įsinėjusios problemos, kalbu apie valstybėse narėse veikiančių energetikos kainų, energijos kainų reguliavimą, trečio energetinio paketo nuostatų neperkelimo ir netaikymo, išlaikomas nacionalinės, monopolistinės energetikos rinkas ir daug kitų. Komisija savo komunikate daug dėmesį skiria energijos kainų reguliavimu, klausimui, tačiau norėčiau priminti, kad tas bus galima įgyvendinti tik tai tada, kada mes sukursim reikiamą infrastruktūrą ir kiekviena valstybė narė turės alternatyvą. Šios problemos sprendimui e, tikrai yra reikalingas realus projektų planavimas laikė. Aš norėčiau pateikti pavyzdį, kada Baltijos jūros regionai buvo e, primiktinai reikalavimą susitarti ir statyti vieną didelį suskistintų dujų terminalą, nes šiandien yra aišku, kad tik tai vienintelis alternatyvų šaltinis tai yra suskistintų dujų terminalas. Ir buvo atlikti tyrimai ir aišku, kad toks tokio didelio terminalo statyba galima iki 2030 metų. Lietuva suprasdama šitą problemą, jinai pradėjo statyti prieš du metus savo nuosavą terminalą, mažesnį, ir jau kitais metais planuoja užbaigti ir turėti alternatyvų dujų tiekimą. Todėl tikrai norėtųsi, kad visos valstybės narės taptų ateityje ES energetinė sudėtinė dalimi, kad tai už, už tai turėtų būti žymiai labiau atsakinga Europos komisija ir todėl tikiu, kad šitas dokumentas tikrai bus labai naudingas dėl ateities planavimo ir projektų įgyvendinimo laikų. Ačiū. Grazie. Kolega Jordan. Thank you, Madam President. I have, uh, Ačiū pirmininkė. Turiu keturis pranešimus, trumpus, paprastus. Pirmas, energijos vidaus rinka turi sukurti reguliuojamas kainas. Ji negali veikti, jeigu yra ilgalaikės subsidijos. Toliau, ES rinka negali veikti kaip 27 rinkų suma ir 28 valstybių narių po Liepos mėnesio nacionalinių politikų. Reikia tokių sprendimų, kurios, kurie e, būtų taikomi visoms lygmens narėms. Ir trečia pastaba, pernelyg reguliuojama rinka negali veikti, nes pernelyg didelis reguliavimas sukelia nestabilumą. Šios, šie visi aspektai yra labai paprasti, tačiau mes turime pritaikyti 27 valstybių narių ir Europos energetikos politiką prie šių labai paprastų e, klausimų ir reikia kurti bendrą ES energijos politiką. Ir paskutinis dalykas - daugiametės finansinės programos sprendimas, kai yra per pusę mažintas finansavimas priemoniai Connecting Europe. E, toks sumažinimas yra visiškai nepriimtin, nepriimtinas ir mes turime tai aiškiai pasakyti. Tai prieštarauja e, to pati, tos pačios institucijos Europos vadovų tarnybos sprendimui visiškai įgyvendinti uh, vidaus energijos rinką iki 2014 metų. Bernstein, prego. Ačiū dabar žodis ponui Bernstein. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju ponui Buzekui už puikų pranešimą. Laikas kalbėti apie naują realybę, naują tikrovę energijos vidaus rinkoje. Jeigu sukursime galutinai tokią rinką, negalėsime jos tinkamai sukurti be geros konkurencijos. Kol kas yra monopoliai kūrime Europoje, yra milžiniškos įmonės, o čia reikėtų užtikrinti kainų skaidrumą. Manau, kad reikėtų apgalėstauti, jog dvi trečiosios šalių neįgyveno trečiojo energijos liberalizavimo paketo. Komisija turėtų atsibusti ir taikyti sankcijas toms valstybėms narėms, kurios neįgyvendino paketo. Taip pat manau, kad Europos šeimoje negerai turėti tokias energijos salas. Pilar iš Ispanijos kalbėjo, bet tą patį galbūt galima pasakyti apie Baltijos šalių kolegas. Estija, Lietuva moka dvigubas kainas už gamtinės dujas lyginant su Vokietija. Čia aš nenoriu užsipulti Vokietijos, bet Gazpromo įtaka labai didžiulė. Ir negalime leisti, kad Baltijos šalis tiek daug mokėtų už energijos šalti, šaltinius. Mums reikia naujų sąsajų dujoms ir elektros energijai, reikia geresnių tinklų, pažangiųjų tinklų. Taip pat kolegos kalbėjo apie geresnį anglies, anglimi kūrenamų e, jėgainių geresnį panaudojimą. Ačiū toliau, Brazino. Dėkuoju. Aš pritariu, kad šis e, pranešimas yra tinkamai parengtas. Aš sveikinu kolegą Buzeką. Aš pasisakau už rinkos atverimą, tačiau dabar mūsų rinka nėra atvira, atvira bent jau mano šalyje yra labai griežtai reguliuojama ir pirmenybė suteikiama atsinaujinantiems energijos šaltiniams, kurie dėja iškraipo rinką. Mūsų perdavimo tinklai nėra pakankamai pritaikyti, kad būtų galima apsarbuoti atsinaujinančios energijos šaltinius. Pažangėjai tinklai dar yra teorinė savoka jie dar nėra įgyvendinti Europos rinkoje. O tai reiškia, kad vienas iš rinkos aspektų yra labai smarkiai iškraipytas. Reikėtų tinkamus signalus siūsti mūsų investuotojams. Tokia yra tikrovė. kad energijos kainos turėtų mažyti, tačiau niekas negali finansuoti klasikinių energijos šaltinių. Dabar yra naudojama rudoji anglis daugiausia. Kai kas galvoja, kad galima pelningai panaudoti dujas, tačiau dėja taip nėra. Kai aš kalbu apie tą Europos dalį, iš kurios esu kilęs, tai yra Austrija, Vokietija, Čekija, jų rinkos yra tarpusavė susijėtos. Ten nieko negalima padaryti, nes tam tikri ištekliai yra subsidijuojami ir kainų signalas yra toks žemas, kad net neverta kurti tradicinių elektrinių. Mes negalime išgyventi vien naudodami atsinaujančius energijos šaltinius. Norėčiau, kad Europoje būtų sukurta tikra energetikos rinka. Būkime labiau savikritiški kai kalbame apie atsinaujinančių skati, energijos rūšių skatinimą, neturime kingyti arklio prieš vežimą, neturime užbėgti už akių. Tai apie tai galima kalbėti tik tuomet, kai bus sukurti pažangiai tinklai. Ačiū. Much, Chair. Dėkuoju pirmininkė, ponas Karinš. Žinoma, tikslas yra laisva konkurencija tarp energijos tiekėjų sumažinti kainas, užtikrinti stabilumą, užtikrinti tinkamą apsirūpinimą, garantuotą apsirūpinimą energijos šaltiniais. Nemanau, kad kas nors galėtų prieštarauti energijos rinkos atverimui, tačiau sunkumas yra tas, kad norint atverti tą rinką, reikia turėti fizinės galimybės tai padaryti. Daugelis kolegų apie tai kalbėjo, tarpusavio sąsąją, tarp valstybių narių. Kai kuriuose vietose yra e, tam tikri sunkumai, nepakanka pajėgumų, o kitose vietose visiškai nėra sąsajų, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse e, dujos tiekiamos tik iš Rusijos, iš Gazpromo ir tai yra šimtaprocentinis monopolis. Mm, būtina fiziškai užtikrinti sąlygas, kad galėtume užtikrinti konkurenciją ir gyvendyti energetikos paketą. Dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbėta, yra atsinaujinančios energijos rūšis ir subsidijos. Valstybėse narėse labai skiriasi subsidijavimo sistema atsinaujinančios energijos rūšims. Tai reiškia, ta kaina, kuri tenka galutiniams vartotojams, labai skiriasi. Ir atsiveriant rinkoms tai gali kelti problemų. Kad rinka tinkamai veiktų, turime naudotis Connecting Europe priemonės finansavimu, užbaigti Europos infrastruktūrų tinklų susijimą. Tačiau taip pat reikia rimtai pagalvoti apie suvienodinimą apie nuoseklumą subsidijavimo srityje, kad rinka galėtų tinkamai veikti. Nes jeigu viena rinka, pavyzdžiui, e, e, elektros energija yra smarkiai subsidijuojama, o tai tuomet kitoje rinkoje, kita rinka, jos padėtis yra mažiau palanki ir vartotojai turi visą tai sumokėti. Turime visada galvoti apie galutinį vartotoją. Toks mūsų tikslas. Ačiū. Si, Madame la Présidente, je, je, je pense que l'on n'ose pas. Ačiū, ponia pirmininkė. Mums teigiama, kad reikia atverti rinką, ją liberalizuoti, padaryti ją konkurencingą ir skaidrę, siekiant mus paaiškinti, kaip tą pasiekti, pateikiami uh, e, objektyvus faktai apie valstybės, kurios uh, yra šiek tiek blogesnėje padėtyje palyginti su kitomis ir apie jų poreikius. <clears throat> Taigi padarykime tam tikrą pertrauką ir įvertinkime tai, ką mums iki šiol atnešė rinkų liberalizavimas. Padidėjo vartotojų mokamos kainos, pram, įmonės mokamos kainos už energijos išteklius padidėjo tai, kad e, kai, kurios, e, kai kurie ES regionai parduoda daugiau elektros energijos, nei jos pagamina. E, reiškia, vyksta spekulacija, komisija tai, tuo nesirūpina. Taip pat reikia paminėti, kad rinkos liberalizavimo vardan nedidelės jėgainės buvo parduotos didesniems koncernams, ir e, uždaromos tos jėgainės, kurios, pavyzdžiui, galėtų e, savo gamybos pajėgumais patenkinti atskirų įmonių poreikius. Patvirtinus šį pranešimą dar labiau pabranks energijos išteklių kaina gautiems vartotojams ir verslui. E, investuotojai neinvestuos, investuos tik tai tam tikrose regionuose, kur galima tikėtis kuo didesnio e, pelno ir būtent e, tai mums atneš patvirtintos šio pranešimo nuostatos. Ačiū žodis komisijos atstovams. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjų komiteto nariams už šios dienos diskusiją dėl parlamento, dėl šio pranešimo projekto ir mes tikimės glaudaus bendrabiavimo su parlamentu, siekiant patvirtinti galutinį dokumento tekstą ir įgyveninti savo veiksmų planą, siekiant pažangos ir kuriant iki 2014 metų, sukuriant Europos energetikos bendrąją rinką. Žodis pranešėjai Buzekui. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijų pabaigoje išgirdome ir e, laimį išgirdome ir e, kitokių nuomonių, tai e, dėl to esu tikrai patenkintas, tačiau galiu konstatuoti, kad didžioji dauguma kolegų pritarė bendrosios energetikos rinkos idėjai. Dėkoju visiems už pastabas, pasiūlymus. Jos bus atsižvelgta mano pranešime, kurio projektas bus pateiktas kitą mėnesį. Balandžio 20 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas. Noriu šią informaciją kolegoms suteikti. O e, taip pat balandžio mėnesį numatytas kitas mano pranešimo svarstymo raundas. Ačiū uždėmesi, ačiū kolegai Buzikui. Dabar kitas darbo tokias klausimas, tik sužodė Alberto po, Albertui Patočnikui, kuris yra e, energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros atsir vadovas ir išklausysime jo pranešimo dėl galių rinkos. Ši tema yra glaudžiai susijusi su prieš tai svarstytu pono Buzėko pranešimu, taigi suteiksiu jums žodį, pone Patočnikai. Jora prezidentė, good morning and let me start by. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti jums ir komiteto nariams už galimybę pasidalinti agentūros požiūrių į galių arba pajėgumų rinkas. Aš pranešiu, pagrind, pranešiu pagrindinės idėjas šiandien. Mūsų agentūra svarsto, koks yra galimas poveikis, kai e, basiškai bus pradėtos naudoti atsinaunančios energijos e, rūšis, kaip tai paveiks elektros energijos rinkas. Ir tas elektros energijos modelis, dėl kurio sutarta prieš keletą metų, jis turėtų būti peržiūrėtas. Šis darbas vyksta ir ką aš šiandien jums papasakosiu, tai pateiksiu, kokia yra dabartinė būklė. Mes dirbame dar prie šios vizijos, mes vertiname skirtingų e, pajėgumų kompensavimo mechanizmų poveikį vidaus rinkai ir taip pat E, mes džiaugtumėmės palaikydami dialogą su jumis šiuo klausimu. Kaip žinote, 14 lapkričio praėjusiais metais jūsų komitetas paprašė e, mūsų agentūros pateikti nuomonę dėl pajėgumų rinkų. Čia yra keturi svarbus klausimai, kurie buvo iškelti jūsų laiške Aš juos išvardinsiu ne tą pačią tvarką, kai buvo išvardyta laiškė, bet tą tvarką, kokią aš norėčiau apie, apie tuos klausimus kalbėti. Pirmiausia, investicijų poreikis dėl naujų pajėgumų perdavimo ir paskirstimo per ateinančius dešimt metų, siekiant atsižvelgti į atsinaujančių energijos rūšis įskverbimą į rinką. Toliau, kokia yra ateitis E, energijos rinkų, vieną energijos rinkų atsižvelgiant į atsinaujančias energijos rūšis. Toliau, ar reikalingos pajėgumų rinkos? Koks yra tinkamiausias geografinė, geografinė apimtis ir toliau kaip geriausia kompensuoti už lankstumą atitinkamuose rinkose. Kalbame apie įvairias rinkas - energetikos rinkas, papildomų paslaugų rinkas ir panašiai. Pirmiausia, norėčiau atsakyti pirmą klausimą. Čia kalbėsiu apie vertinimus, kuriuos atliko Europos komisija ir Europos perdavimo sistemų operatorių tinklas. E, Dabartinių dešimtmečių iki 2020 metų yra tikimasi, kad e, investicijos gali viršyti 800 milijardų eurų elektros energijos sektorėje. Tai yra apie 500 milijardų eurų bus skirta elektros gamybai ir atsinaujinančių energijos šaltinių dalis suvaidins labai reikšmingą vaidmenį. Jos sieks abu, maždaug apie 90 procentų pajėgumų. Ir energijos rūšių derinys atrodys visiškai kitaip, negu turime šiandien tai paveiks perdavimą ir paskirstimą energijos. 300 milijardų eurų reikės papildomai investuoti į perdavimą ir paskirstimą. E, trečdalis perdavimui, o 80 šio, e, šio lėšų naujose infrastruktūrose bus susijęta su poreikiu įtraukti atsinaujinančias energijos rušis. Ta pati galima pasakyti ir apie paskirstimą Čia reikės skatinti e, tam tikrus integruotus elektros energijos generatorius ir investicijos į paskirstinimą turės tenkinti naujus, naują paklausą ir naują pasiūlą. Aš apie tai kalbėsiu šiek tiek vėliau. Dabar norėčiau kalbėti apie tris savokas susijusias su tiekimo užtikrinimu Jie yra, jos yra ypač svarbios mūsų požiūriu, kai žiūrime į tarpusavio sąveiką tarp energijos rinkos ir pajėgumų didinimų. Pirmiausia, tiekimo užtikrinimas, tiekimo saugumas. Tai turbūt yra plačiausia savoka, kuri susijusi su elektros sistemų gebėjimu tiekti energiją galutiniam vartotojui, nustatytų lygių užtikrinančių testinumą ir kokybę tvarių būdų. Tai yra toks bendras apibrėžimas, o dabar reikėtų panagrinėti konkretesnės savokas. Galima įvairias savokas nagrinėti, atsižvelgiant į skirtingus laikotarpius. Ir čia yra dvi konkrečios savokos, kurios yra aktualios, kalbant apie mūsų tikslus. Pirma yra išteklių tinkamumas, tai yra ilgalaikis koncepcija susijusi su E, pakankamos pajėgumos elektros sistemoje, prieinamumų, kad būtų galima patenkinti poreikius visais laikais, įskaitant ir apkrovų pikų laikotarpius. Toliau yra veiklos patikimumas, tai yra trumpalaikė koncepcija, tai yra pakankamos sistemos lankstumo užtikrinimas, kad būtų galima subalansuoti elektros energijos sistemą visada, vis, vis, visais laikotarpiais, ypač atsižvelgiant į netikėtus poreikių pokyčius ir netikėtus e, elektros e, tiekimo, e, nutru, nu, elektros tiekimo nutraukimą netikėtą. Ir kaip matysite, netrukus šios dvi savokos turi skirtingą poveikį, kai kalbama apie rinkų gebėjimą užtikrinti nuseklų tiekimą. Elektros rinkų ateitis. Tinkamai veikianti energijos rinka turėtų teikti tam tikrus kainų signalus, e, užtikrinant energijos tiekimo e, saugumą. Kai kalbam apie energijos tinklus, tikslas yra panaikinti esamas kliūtis. Prieš man pradedant kalbėti, jau jūs diskutavote apie tai ir buvo kalbama apie daugelį iš tų kliučių. Yra taisyklės, kurios trukdo kainodaros procesui. Yra tiesioginės arba netiesioginės kainų viršutinės ribos daugelie rinkų. Taip pat yra iškraipančios neharmonizuotos pagal technologijas e, nustatytos e, paramos priemonės. Taip pat labai ribotai e, dalyvauja paklausos aspektas, atsižiūrima paklausos aspektą, rinkose. Ir galiausiai yra dabartinių sąsajos procedūrų sudėtingumas ir tam tikra inercija. Ir tie barjerai galėtų būti panaikintami skubiai gyvendinant e, elektros energijos tikslus, modelį tų tikslų. Tai yra geriausias pagrindas siekiant užtikrinti energijos tiekimą, energijos tiekimo saugumą. Tarkime apie svarbiausių aspektų. Ar apskritai reikia pajėgumų rinkų? Tai paprastas klausimas, tačiau atsakymas toli gražu nėra paprastas. Vyko daug diskusijų pastaraisiais 25 metais, 5 metais ir vis dar vyksta įvairių prieštaringų diskusijų valstybėse narėse. Trečioji elektros energijos direktyva kaip paketo dalis numato galimybę valstybės narėms taikyti viešojo konkurso procedūras naujos kartos pajėgumams, siekiant užtikrinti energijos saugumą. Yra daug įvairių mechanizmų ir priemonių, arba svarstami tie mechanizmai skirtingose valstybėse narėse. Tačiau kol kas ta veikla dar nėra koordinuota. Ir šis, šis skaidrė rodo dabartinę padėtį pagal tai, kaip mes galėjome surinkti informaciją iš nacionalinių reguliavimo agentūrų. Šalis, kuriuose yra pajėgumų kompensavimo mechanizmai, tai yra strateginiai rezervų, strateginės rezervų sistemos, tai gali būti pajėgumų mokėjimai ir taip toliau. Geltonos spalva šal, pažymėtos šalis yra tos šalis, kurios įdėgia pajėgumų kompensavimo mechanizmą. Žalia spalva yra šalis, kurios šiuo metu yra kur, e, kur, kuriuose veikia vien su energetika susijusios rinkos. Toliau, vėl tas pats klausimas, ar mums reikia pajėgumų rinkų? Iš principo, vien energijos rinka turėtų uh, užtikrinti išteklių tinkamumą ir sistemos lankstumą. Tačiau tai priklauso nuo daugelio savybių. Viena iš jų yra tai, jog tai suteiktų rinkai veikti be jokių trikdžių. Tai reiškia, kad paklausa galėtų e, tinkamai reaguoti į kainų signalus. Ir tie kainų signalai, vadinamieji, kainos turi, reikia leisti, kad tos kainos galėtų laisvai kisti ir kad būtų galima jas keisti priklausomai nuo paklausos ir pasiūlos santykio. Galima leisti, e, tam tikrais sunkiais laikotarpiais galima leisti kainų padidėjimą, tuomet, kai iškyla tiekimo tam tikri sunkumai. Ir jeigu tos sąlygos bus patenkintos, tuomet visada bus aiškumas energetikos rinkose, jeigu bus leidžiama laisvai keistis kainoms ir reaguoti į paklausos ir pasiūlos santyki. Tuomet neturėtų kilti problemų dėl apsirūpinimo energiją, ypač kalbant apie tinkamą apsirūpinimą. Yra ir kitų sąlygų, kurių, kurias reikia užtikrinti norint, kad energetikos rinkos užtikrintų energijos tiekimo saugumą. Investuotojai turi turėti pasitikėjimą, kad reguliavimo ir politikos režimas yra stabilus, o politikos formuotojai turėtų atsispirti pagundai įsikišti, kai kyla kainos ir kai jos išlieka aukštos. Taip pat iš tų kainų paketų, kurie kis e, priklausomai nuo sunkių laikotarpių rinkoje, e, bus gaunamos atitinkamos pajamos. Toliau, ar e, išteklių tinkamumą ir lankstumą galės užtikrinti rinkos, energijos rinka tuomet, kai bus galutinai sukurta tokia energijos rinka. O iki to laiko kol tos sąlygos bus patenkintos. Dėl to ir būtent reikia panaikinti e, iškraipimus ir barjerus, o kito laiko atrapio mums prireiks papildyti energijos rinką tam tikrais papildomais susitarimais. Čia naudojau žodį arrangements, susitarimai sąmoningai, kalbėjau ne apie mechanizmus, ne apie kažką kitą, o apie susitarimus. Ir tai yra skirta skatinti mm, tinkamumą ir lankstumą. Tinkamai veikianti energijos rinka suteikia geriausią pagrindą tiems papildomiems susitarimams ir dėl to yra labai svarbu išlaikyti pažangą ir kad e, tas, porė, tas poreikis užtikrinti energijos apsirūpinimą energiją neturėtų e, stabdyti energijos rinkos skūrimo. Ir tie sustrimai neturėtų kažkaip iškraipyti energijos rinkos veikimą ir turėtų būti panaudomi tuo met, kai kyla sunkumų energijos apsirūpinimo srityje ir tie mm, sustarimai turi būti kiek galima labiau neutralūs. Kalbant apie geografinę aprėti, kalbant apie pajėgumų kompensavimo sistemas, tai priklauso nuo skirtingų jurisdikcijų, sugebėjimo susitarti ir apibriežti tuos bendrus tinkamumo ir saugumo standartus. Tai neturėtų būti sunku, kalbant apie e, elektros energijos vidaus rinką, tos rinkos kontekste. Nacionaliniai mechanizmai gali užtikrinti geresnį veiksmingumą, tai gali sumažinti vidaus rinkos iškraipimus, jeigu ištekliai, kurie yra kaimininėse šalise, jeigu būtų galima ir jais pasinaudoti. Čia norėčiau vieną aspektą patikslinti, nes kartais tai kelia susirūpinimą. Išteklių panaudojimas, kurie yra kitoje valstybėje narėje, bent jau kalbant apie tinkamumą, tai nereikalauja, jog reikėtų atidėti į šalį pajėgumus, kurio, kurį būtų galima panaudoti komerciniams e, mainams, bet prie to grįšiu šiek tiek vėliau. Dėl to nacionalinių mechanizmų įvedimas turėtų vykti greta su tvirtu ir išsamiu poveikio vertinimu, atsižvelgiant į tarpvalstybinį poveikį. Taip pat reikėtų pasirūpinti tuo, kad nebūtų formuojama kokiu nors net, net, neteisėtų lūkesčių dėl kažkokio neapibriešto tokių mechanizmų galiojimo reikės nuolat peržiūrėti tuos mechanizmus ir agentūra šiuo metu vykdo poveikio vertinimą, vertindama įvairių mechanizmų poveikį rinkoje, o ateitie valstybės narės gali nuspręsti, pakeisti savo požiūrį, kaip e, yra prieimiami sprendimai šioje srityje, dėl to reikėtų tuos lūkesčius tinkamai reguliuoti. E, bet koks pajėgumų kompensavimo susitarimas turi būti suderintas su, vidaus, e, su energijos vidaus rinka. Toliau norėčiau pereiti prie energijos rinkų lankstumą. lankstumo. Lankstumas taip pat turėtų būti skatinamas trumpalaikiais kainų signalais, kai yra garantuojamas tinkamumas ir trumpalaikės rinkos turėtų tokius signalus siūsti dėl lankstumo. Gairėse e, mes pateikėme tam tikrą sistemą dėl tarp valstybinių rinkų subalansavimo. Šios gairės turėtų e, pasiūsti aiškius signalus, kai stinga energijos, kai yra energijos trūkumas, kad būtų galima skatinti bendradarbiavimą nustatant, e, subalansuojant tam tikrus produktus ir užtikrinant pasiūlos ir paklausos santyki ir atsižvelgiant į atsinaujančias energijos rūšis. Mes manome, kad naujos technologijos turėtų būti skatinamos, kad jos geriau tenkintų e, poreikius ir taip pat reikėtų kalbėti ir apie papildomas paslaugas rinkose. Ir baigdamas noriu pateikti pranės išvadas. Kol energijos rinkos negalės veikti be trūkdžių, negalima garantuoti, kad tos rinkos pačios galėtų užtikrinti išteklių tinkamumo ir sistemos lankstumo gyvendinimą. Mūsų pagrindinės pastabos turėtų būti skir, skirtos barjerų panaikinimui ir rinkos sukūrimo užbaigimui. Ir tiekimo saugumas turėtų būti ištikrinamas e, geriau funkcionuojant bendrai rinkai ir prioritetas tos rinkos integravimui turi būti išlaikytas e, nacionalinės pajėgumų kompensavimo schemos turėtų būti e, užtikrintos ir tai turi kurti gerą investicijų klimatą. Taip pat reikia atsižvelgti naujas technologijas ir į papildomas paslaugų rinkas. Štai tokios pagrindinės idėjos mūsų nuomonė ir, kaip sakiau, šis darbas yra vykdomas, jis dar nėra baigtas. Mes taip pat galėsime su jumis pasidalinti ir ateityje savo darbo re, e, rezultatais, tačiau vis tiek dėkuoju už galimybę man pasisakyti. Grazie. Adalberto Potošnik. Ačiū. Pone Potošnikai. mes paprašėme jūs kaip vadovas šios agentūros perskaičiu mums atitinkamą pranešimą ir jūs pateikite mums daug informacijos. O dabar suveiksiu žodį ponui Buzekui. Jūs pranešėjas. Ačiū. Tikrai pranešimas labai svarbus ir informacijos gavome daug apie e, vidaus energetikos rinką ir taip pat apie pajėgumus ir kaip pajėgumai gali daryti poveikį mūsų bendrai energetikos rinkai. Jeigu mes išskirstime į skirtingas nacionalinės rinkas, tuomet pajėgumų didinimas gali netgi padidinti šitą atskirtį nes mes tada neturėsime ryšių su kitomis valstybėmis narėmis, su kitomis nacionalinėmis e, rinkomis. Aš manau, kad e, tokio atveju yra labai svarbus mūsų susijungimas ir darbas ES lygių. Tai tokiu atveju, jeigu mes dirbsime kartu, tada pajėgumų didinimas tikrai padėtų užtikrinti energijos tiekimą bet kurioje ES vietoje arba šalyje. Taigi dar kartą norėčiau pakartoti, kad svarbiausia mums yra investicijos į infrastruktūrą. Mums reikia 140 e, milijardų eurų artimiausioje ateityje, būtent šioms investicijoms. Antra vertus, mums reikia didinti pajėgumus. Nes e, apskritai mums reikia vieno trilijono eurų iki 2020 metų, kad galėtume užtikrinti energijos tiekimą ir kad galėtume sumažinti ekonomikos srityje sukūriamas emisijas ir kad sumažintume kainas už energiją. Na, ateityje tos kainos tikrai nebus labai mažos, tačiau bet kokią atveju labai būtinas sumažinti tas kainas, o tam padės, žinoma, ir pajėgumo kūrimas. Ir čia šiuo atveju reikia kreiptis ir e, privačius investuotojus. Jie turėtų padėti ši, spręsti šią problemą. Tai bet kokiu atveju, bet, kokia, bet kokioje diskusijoje apie pajėgumų e, kūrimą arba didinimą e, reikia užtikrinti valstybių narių bendradarbiavimą, kad būtų kuriama bendra energetikos rinka. Ačiū. Pas Korira de Kampas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Patašnikui už jo puikų pranešimą. Mes pažįstame vienas kitą, bendradarbiavome, nagrinėdami energetikos tinklų klausimus ir, žinoma, mūsų nuomonė sutampa. Aš norėčiau e, pirmiausia pasidžiaugti, kad e, jūs naudojate tokią e, metodologiją, tokį metodą savo pranešime. Taigi mes bandome a, iš esmės suderinti visų pirma tiekėjų lygių šitą bendrą, bendros energetikos rinkos klausimą ir atsižvelgti, žinoma, į ateities poreikius. Ir tokiu atveju taip pat, žinoma, reikia atsižvelgti, sakykime, į tai, kad ateityje bus gaminama daugiau e, energijos arba kad kils nenumatytų aplinkybių. Uh, Kitas dalykas, norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų pasisakymus dėl energijos užtikrinimo, energijos tiekimo užtikrinimo. Mes e, siekiame to paties tikslo, būtent e, priimdami teisės aktą dėl e, operatyvinio koordinavimo. Nes e, kartais matome, kad kartais energetikos sektorija atsitinka nenumatytų įvykių ir energijos tiekimas sutrinka. O tam reikia atitinkamo koordinavimo, kad būtų išspręstos tokios problemos. Na ir žinoma, tas kainų reguliavimas, kitas klausimas. Valstybės e, narės e, paprastai e, įtariai žiūri tuos reguliuotojus, nes valstybės narės arba vyriausybės nenori kad, e, sakykime, kad kainos už energetiką arba už energiją kiltų. E, bet reguliuodamos kainos, jos iškreipo konkurenciją. Žinoma, mes turime suprasti, kad e, valstybės narės turi savo politinę logiką, ją ir vadovaujasi. Ir sudėtingų laikotarpių e, iš tikrųjų jos nenori kad tos kainos už elektrą, pavyzdžiui, kiltų. Todėl reikia užtikrinti dialogą su valstybėmis narėmis, užtikrinti e, atitinkamą dialogą tarp valstybių narių reguliuotojų, tarp reguliuotojų institucijų. Na, yra atitinkamų priemonių, kurios ir padeda spręsti tokius nesutarimus. Aš a, e, a, e, iš esmės a, e, norėčiau pasakyti, kad a, mes neturėtume visiškai komercializuoti šios a, bendros energetikos rinkos. Mes turime atsižvelgti į vartotojų poreikius ir apsaugoti juos. Turime atsižvelgti tai, kad reguliuotojų agentūros būtų ne tik tai kainų reguliuotojos, bet bendrijos atstovės, kurios būtent rūpintųsi, kad kainos už energiją būtų optimaliausios. Na, aš manau, kad tokiu atveju galima skatinti ir inovacijas, kurios būtent padėtų spręsti dabar iškilusias problemas. Ačiū, pane Prodį. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui daktarui Kotė Patošykai už jo pranešimą. Na, iš esmės logika galbūt turėtų būti tokia, kad mes turėtume pirmiausia suprasti, ko mes siekiame. Kas yra mūsų tikslas. Tai mes turime iš, pirmiausia išsiaiškinti. Nes e, kitu atveju mes, e, sakykime, pradėsim vystyti atinkamas rytis per nelik daug. Tai, taigi, sakykime, vėjo energiją panaudosim arba saulės energiją. Mes turime koordinuoti visą šį e, procesą ir atsakyti į klausimą, kokio dydžio, kokio pajėgumo turėtų būti toks visas valstybės narės sujungintis elektros tinklas. Nes e, čia e, visų pirma, e, elektros energiją perdodame tinklais, patiriamą nuostolį perdavimų metu ir turime atsižvelgti į tai. Nes mes kalbame dabar apie tinklą, kuris apims visą Europą. Tik tai tokiu atveju, jeigu mes turėsime tokį tinklą ir tokį tinklą, kuris būtent tinkamai ir efektyviai funkcionuotų, tik tai tokiu atveju verta kurti bendrą energetikos rinką. Ir manau, kad e, tinklas būtent turėtų atitikti e, tuos e, pajėgumus, kurių mums reikia jis turi būti e, tam tikro pralaidumo ir į jį turi būti įtrauktos naujos alternatyvos energijos rūšis, taip kaip jau sakiau, vėjo energija. Taigi e, e, tokiais parametrais mes ir turėtume vadovautis. Taigi mes turime nustatyti atitinkamus elementus, kurių reikia bendrai energetikos rinkai ir tik tai tada kurti tokią rinką. Tam reikia atitinkamų tinklų, kaip jau sakiau. Hidro energetika leidžia mums, sakykime, kai kuriais atvejais padengti tos energijos nuostolius, kurie atsiranda susiklošius atitinkamoms aplinkybėms ir leidžia, žinoma, sumažinti emisijų skaičių. Tačiau e, tai turi būti gyveninta. Tai yra būtent tokių priemonių e, turi būti įmamėsi visos ES lygių, nes kitų atveju mes e, nepasieksime savo tikslų. Tai yra misijų kiekis bus padintas kai kuriuose valstybėse narėse. Tai būtent mums reikia užtikrinti pasitikėjimą energetikos sistema, o valstybės narės iki šiol nesugebėjo savo vartotojams užtikrinti energijos tiekimą. Nes jos turi laikytis aplinkosaugos reikalavimų ir kai, kai kuriais atvejais labai sunku jos laikytis. Pone Čiristeri. Aš norėčiau pasakyti, Alberto, tikrai malonu matyti tave ir m, mm, išklausyti tavo pranešimą. Ir kolegos man a, e, tikriausiai atleis, a, e, jeigu aš a, e, pasakysiu, kad praėjusiais metais buvau pranešėjo šio klausimo. Labai, labai įdomu stebėti jūsų veiklą ir jūsų sėkmingą veiklą. Ir vienas iš, sakykim, tokių malonių akimirkų yra, žinoma, būtent suteikti jums galimybę tai atvykti pas mus ir pasidalyti nuomonėmis, pateikti komisijos nuomonę. Taigi būtent dėkoju už jūsų pranešimą, jūs patikite e, tam tikros informacijos, kuri galbūt kai kuriems atrodo liktai ir koduota truputį, ne, ne, neaiški. Tačiau bet kokiu atveju dėkoju už tai, kad jūs lankščiai sutinkate atsakyti klausimus. Taigi, pirmiausias klausimas, kokią apimtimi agentūra gali įsigyti e, spręsti, sakykime, teisėkuros rytyje kylančias problemas, kurios trukdo kurti energetikos rinką. Na, jūs kaip reguliavimo agentūra, jūs e, turite tam tikro lankstumo, tam tikrų galių, gal jūs galėtumėte atsakyti šį klausimą. Galbūt visų problemų neišspręsite teisėkuros rytyje, aš nesitikiu to iš jūsų. Bet e, e, kaip jūs matote, ką mes galėtume nuveikti šioje srityje? nes jūs parodėte, kad yra tam tikrų problemų, mes gyvename e, iššūkių kopiname, kopinų laikų ir komisija kaip tik tai nurodė, kad mes e, nežinome e, po 12 mėnesių, kokia bus ekonominė situacija, o dabar mes turime spręsti 10-20 metų laikotarpio perspektyvas. Ir šitie perdavimo sistemų operatoriai, kaip jie spręs E, iškilusias problemas, nes mes apie ateitį nežinome nieko. Ir paskutinis dalykas, ponia pirmininkė. Dabar, kai tik tai pasikeitė ekonominė situacija, kaip mes galime rasti kapitalo, investuoti e, būtent į pajėgumų didinimą, į perdavimą, į energijos kūrimą ir paskirstimą. Na, iš kur mes gausime tokių investicijų? Galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kaip mes galime išspręsti šią problemą. Galbūt mes galime paskatinti, padrasinti kapitalo rinkas, kad jos investuotų labiau į energetikos rinkas. Tačiau e, privatus kapitalas dar nėra įtikintas iki galo. Taigi, ką jūs siūlytumėt? Grazie. Kolega Balačytis, prego. Ačiū gerama pirmininkė. Ačiū gerimas direktoriu už tikrai gana įsami informaciją, kuri yra pateikta ir, ir šitas klausimas tikrai yra labai svarbus. Tikrai norėčiau taip pat padėkoti savo kolegai Čičisteriui, kur mes vakar turėjom gana įdomią diskusiją su komisaru Vateringeriu apie būsimą iš viso būsimą energetikos perspektyvą ES. Ir, ir manau, kad mes ir ateityje turime nusistatyti savo tikslą, dėl ko mes čia dirbame ir dėl ko visos institucijos dirba. Tai šitas tikslas ir komisaro buvo įvardintas, tai yra energetinės kainos. Ir buvo aiškiai pasakyta, kad ES energetinės kainos yra pasiekusios piką ir jos ateityje turi, būti, turi mažėti, jeigu mes norime industrializuoti mūsų ES, tai yra neusiminėti vien tik tai paslaugų suteikimu ir turistinių grupė aptarnavimu, bet turime vystyti gamybą ir taip e, išlikti konkurencingi e, pasaulinėje konkurencinėje rinkoje. <clears throat> Ir jūsų pasisakymė aš išvergiu kai kurių truputį tokių silpnumų, kada jūs kalbate apie susitarimus tarp valstybių narių ir jūs tikitės, kad tai nebus iškraipimų, aš netikiu kaip valstybės narės turėjo, taip ir turės savo interesus. Antra, kad valstybės narės po kažkokio laikotarpio gali pakeisti savo susitarimus. Reiškia, ir tie susitarimai ir toliau nebus e, privalomojo pobūdžio. Taip pat jūs kalbate apie kainos, kurios gali kisti pagal paklausos ir pasiūlos dėsnius. Reiškia, mes ir vėl tą kainų reguliavimą nuėmė, vėl turėsime kainų padidėjimą. Aišku, kad e, pajėgumo rinkų kūrimas yra, turi prasme veikiančioje elektros energijos rinkoje, bet dėje ne visur taip yra ir todėl manau, kad šitas klausimas bus labai svarbus. Taip pat norėčiau paklausti, nes rinkos sukūrimai bus labai svarbu, ar jums pavyks iki 2014 metų priimti visas bendrasis rekomendacijas, taip vadinamas framework guidelines ir tinklų kodeksus, network codes. Ir taip pat, kaip jūs tikitės, ar jums pavyks e, pradėti kontroliuoti didmeninės rinkos priežiūrą, e, suvaldyti regioninės iniciatyvas ir, kaip ir buvo minėta kolegos iš Česterio, užtikrinti reikiamą infrastruktūros plėtrą, nes tai yra labai svarbus klausimai. Tai ir taip pat labai svarbu valstybių narių o, o, reguliuotojų darbas, kaip jūs ateityje planuojate pagerinti šitą veiklą, nes dabartinė reguliuotojai kiekvienoje valstybėje narėje atlieka didžiulį ir teigiamą ir kartais yra didžiulis trukdys. Ačiū. Grazie. La parola kolega Helmer. Prego. Well, thank you very much, uh, Madam Chairman, and uh, thank you also to Ms. Kolega uh, Helmeris, uh, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponai Patočnikui už sutiktą informaciją. Turiu pasakyti, kad jį man sudarė labiau akademinio pranešimo įspūdį. Šiandien noriu paklausti, koks būtų šio pranešimo poveikis Vokietijai, kuri bando pakeisti brandalinę energetiką anglimi kūrenamomis e, jėgainėmis arba jungtiniai karalystė, pavyzdžiui, kuri taip pat peržiūri savo, pertvarko savo energetikos sistemą, uždarydama anglimi, kūrenamas jėgainės ir kilo daug klausimų, kuo jas reikia pakeisti, e, ponė Potočnikai. Jūsų pateikti skaičiai man taip pat padarė įspūdį, todėl norėčiau paklausti, ar būtų galima gauti jūsų pranešimo kopiją. Tačiau prašau patikslinti, minėjote, kad prireiks 300 milijardų eurų paskirstimo tinklams ir 80 procentų šių lėšų bus numatyta skirti atsinaujinančios energetikos infrastruktūrai kurti. Tai yra labai daug pinigų. Mes taip pat kalbėjome apie e, tas e, pajėgumų e, kompensavimo schemas taip pat siejant jas su atsinaujinančia energetika, tie e, tos e, kompensavimo e, schemos turėtų būti skirtos dabar tam, kad mažėtų iškastinio, iškastinio kūro vartojimas ir didėtų atsinaujinančios energetikos dalis Taip pat e, buvo daug kalbama apie saulės energijos e, kolektorius e, ir čia buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad kalbant apie kainas, pavyzdžiui, saulės e, kolektorių, tai dažniausiai minima tik tai pačių kolektorių rengimo kainas, tačiau neatsižvelgiama į tai, kad yra dar papildomų išlaidų susijusių su pateikimu pagamintos elektros energijos į tinklą, taigi apie tai taip pat reikia kalbėti, kadangi buvau matematikas, tai turiu pripažinti, kad e, chaotinės sistemos vienas iš pagrindinių skiriamųjų bruožų yra tas, kad gaunamas rezultatas e, e, yra labai sunku jį prognozuoti, todėl aš, man kyla įtarimų, kad jūsų kūriamos sistemos rezultatas smarkiai skirsis e, nuo jūsų prognozių ir uh, E, įsivaizdavimu, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, e, taršos leidimų prekybos e, sistemos dabartiniai rezultatai labai skiriasi nuo prognozių. Ačiū kolegui Helmeriui, taip pat ir kitiems kolegoms, kurie kalbės ir kalbėjo. Noriu pasakyti, kad pranešimas jo Elektroninė versija buvo jums išsiųsta elektroniniu paštu, dabar žodis ponė Kolarskai Bobinskai. Ačiū. Du pastebėjimus turėčiau minėjote, kad siekiant plėtoti atsinaujinančią energetiką labai svarbu sukurti pateikimo į tinklą ir perdavimo infrastruktūrą Atrodo, kad parlamento kolegos sunkiai suvokia šios aspektus, tačiau kai regioninio vystimosi komitete buvo rengiamas atinkamas pranešimas ir kalbama apie regionų vystimo fondo lėšų panaudojimą energetikos, konkrečiai dujų infrastruktūros plėtojimui, turint omenyje, kad E, kogeneracinėms elektrinėms, jėgainėms e, dujų infrastruktūros kūrimas yra labai svarbus, todėl dabar būtina dalyvaujant e, įvairios, įvairiose dvišalėse ir kitokiose dėrybose atsižvelgti į galimus finansavimo šaltinius ir fondus, kur lėšos būtų panaudojamos regioniniam vystimuisi. Taip pat noriu paminėti, kad pajėgumų, su pajėgumų rinkomis susijusios diskusijos vyksta įvairiose šalise. Iki šiol komisija e, priešinasi atitinkamiems pasiūlymams ir savo dokumente dėl e, bendrosios energetikos rinkų buvo komisijos vardu teigiama, kad e, šie pajėgumų e, kuriami mechanizmai ir rinkos siunčia tam tikrus signalus susijusius su galima, galimais kainodaros pokyčiais. Ir e, ateitie, jeigu e, galių apimtis sumažės, tai manau, kad tokia komisijos pozicija nelabai bus primtina. Ką pasiūlytumėte tokiu atveju? Ponas Van Nistelroj dabar kalbės. Labai ačiū už sutiktą informaciją. Tokį nedidelį klausimėlį turėčiau. Energijos išteklių, energijos rūšių mišinys egzistuoja tam tikras valstybėse narėse ir jis turėtų būti atitinkamai išlaikytas, kalbant apie atsinaujančios energetikos dalį, galiu pasakyti, kad dėl atsinaujančios energetikos e, įtakos ir dalies didėjimo Niderlanduose nukenčia e, dujų rinkos dalis arba dujų kaip energijos rūšės dalis mažėja, o turint omenyje, kad tai yra mažiausiai taršus e, energijos išteklius. Varšiausiai dėl to, kad žymiai paprasčiau yra uždaryti dujomis kūrenamas jėgainės, nei, tarkime, anglimi kūrenamus, dėl to didėja e, aplinkos tarša. Tik noriu paklausti, kaip Jūs vertinate šį reiškinį ir kas už to slypi ir kaip suderinti tarpusavį investicijas į atsinaujinančią energetiką ir taršos mažinimą. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas pranešė Alberto Potošnik atsakyti užduotus klausimus, prašau. Thank you, Madam Chair, and thank you for all. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už labai stimuliuojančius pasisakymus. Bandysiu atsakyti į visus iškeltus klausimus, tačiau iš karto prašau atleidimo, jeigu kažką pražiūrėsiu. Taip pat noriu aiškiai pasakyti, kaip galite įsivaizduoti, yra labai skirtingų požiūrių valstybėse narėse ir tarp reguliuotojų dėl įvairių aspektų elementų susijusių su pajėgumų rinkomis. Kartais aš savo asmenę nuomonę pateiksiu ir aš išsakysiu nuomonę, kam pritartų Europos reguliuotojų bendruomenė. Ponui Buzekui sakysiu. Aš tikiuosi, kad mano žinia buvo labai aiški. Energijos rinkų integravimas į vidaus rinką ir ypač elektros energijos rinką tai turi likti prioritetų dėl mažiausiai dviejų priežasčių, bent jau šiame kontekste. Pirmiausia, dėl to, kad tai veiksmingiausias būdas patenkinti poreikius ir antra, kad ir kaip būtų, tai yra geriausias pagrindas bet kokiems papildomiams susitarimams, jeigu tokių susitarimų prireiktų. Manau, kad dėl to visi sutarėme. Mes labai daug pastangų dėjome ne tik stengdamiesi užbaigti taisyklių kūrimo procesą per gairės ir kodeksus, tinklų kodeksus, per sistemų operatorių sistemą ir taip pat skiriame dėmesio labai daug tų taisyklių gyvendinimui. 2014 metais tos taisyklės bus galutinai nustatytos ir jų gyvendinimas tai bus, bus pažengęs į priekį kito laiko. Paklausa, poreikiai yra labai svarbus dalykas. Kai kalbama apie veiklaus patikimumą, turbūt e, pigiausias būdas yra tiesiog tenkinti paklausą. Ir kuo labiau įsiskverbs e, atsinaujantis energijos šaltiniai ir kintamos energijos šaltiniai, saulės ir vėjo energija, bent jau tos energijos e, šiek tiek skiriasi nuo tradicinio energijos kūrimo, energijos generavimo metodų. ir tuos dalykus reikia konkrečiai įvertinti. Dėl kainų, žinoma, vartotojai turėtų mokėti mažesnės kainas. Ką mes bandome bendrai pasiekti, tai yra minimalizuoti visą kainą, kalbant apie energijos tiekimą, užtikrinimą energijos tiekimo. Čia ne tik e, kaina energijos rinkoje, kuri yra svarbi, bet ir visos kitos kainos, kurios įeina į galutinę kainą. Jeigu mes lyginame energetikos rinkų veiklą, kurios galėtų veikti be jokių kliūčių, jeigu kalbėti gerai, vei, apie gerai veikiančią be jokių trikdžių rinką, kai yra tam tikros nustatytos kainų viršnės ribos, reikia taip pat e, kalbėti ir apie papildomus susitarimus ir, ir jų kainą įtraukti į galutinę kainą. Ponas Prodi, Tikiuosi, kad galiu išsklaidyti jūsų susirūpinimą. Taip, yra europinė dimensija, kai kalbama apie tinklų plėtimą. Nuo trečiojo paketo prieš porą metų tinklo vystimo planai yra kuriami europinių lygių tiek elektros energija, tiek dujom. Dešimties metų vystimo planai yra kuriami tiek elektros energijos rytyje ir tai yra kaip atskaitos taškas planuojant tinklų plėtimą visose valstybėse narėse. Tai yra labai svarbi inovacija, svarbi naujonė, naujovė tinklų planavimą. Infrastruktūros paketas, kuris netrukus bus patvirtintas, ten mes taip pat pabrėžiame E, bendro intereso, bendros svarbos projektus, tai yra projektai, kurie apima daugiau ne vieną valstybę narę. Tai gali būti e, regioniai projektai ar ne, net visos Europos mastu vykdomi projektai. Taigi ES dimensija yra įtraukta į elektros energijos planus. Tikiuosi išsklaidžiau jūsų susirūpinimą. Ponui Čičesteriui noriu atsakyti. Nežinau, ar aš kažkokius kodus naudojau savo pasisakymą, tačiau kai kurios idėjos turėtų būti labai aiškios iš mano patiktos prezentacijos. Būtina šalinti kliūtis, siekiant užtikrinti gerą rinkos funkcionavimą dėl daugelio priežasčių. Užtikrinti tinkamumą ir patikimumą e, bendros energetikos rinkos. Kaip agentūra mes neturime įgaliojimų kištis tiesiogiai į tai, kaip veikia rinkos. Mes tik dalyvaujame taisyklių kūrimo procese, mes stebime rinkas ir galbūt geriausias mūsų indėlis ar vertingiausias indėlis šiuo metu yra nuomonių teikimas, kaip to mūsų paprašoma, ir taip pat mūsų stebėsenos veikla. Praėjusią lapkritį mes pateikėme E, pirmą ataskaitą dėl rinkos stebėsenos mes nustatėme kliūtis, pagrindinės tendencijas energetikos rinkose ir šiais metais rinkų stebėsenos ataskaitoje sutelksime dėmesį konkrečiai į kliūtis iškilusias rinkos, e, energijos rinkų integravimui. Štai toks yra mūsų indėlis ir mes tikimės, kad kitos institucijos, kurios turi įgaliojimus tiek europinių, tiek nacionalinių lygių, galės atsižvelgti į mūsų rezultatus, išvadas ir elgtis atitinkamai. Kad ir kaip būtų, jau minėjau, kad daug pastangų dedame. Prieš dviejus metus esame įkurta kaip, įkurta kaip agentūra. Ir net prieš tos agentūros įkūrimą ta veikla buvo vykdoma, mes visas pastangas dedame 2014 metų tikslų gyvendinimui. Daug dėmesio skiriame energetikos sektoriaus patrauklumui, kapitalo, kapitalo investavimui, tačiau mes nesame investicinis bankas, negaliu tiesiogiai atsakyti tą klausimą. Iš mūsų pusės, manau, mes turime užtikrinti e, stabilę reguliavimo ir politikos krypčių nustatymo sistemą, sumažinti reglamentavimo riziką nes rinkoms ta rizika visiškai neprimtina. Iš mūsų pusės, iš reguliuotojų pusės iššūkis yra dėti pastangas ir dėl to mes labai pasisakome už e, energetikos vidaus rinkos kūrimo užbaigimą. Ir tokios rinkos sukūrimas bus geriausia garantija užtikrinant stabilę reguliavimo ir politikos krypčių sistemą. Taip egzistuoja skirtingos paramos sistemos skirtingose rinkose, yra skirtingos taisyklės įvairiose rinkose. Elektros energijos rinkos turėtų užtikrinti kainų konvergenciją. Tai neturėtų būti tikslas kaip pats savaime, tačiau galima galvoti apie kainų e, nukrypimus jeigu atsižvelgiame į kainos konvergencijas ir tai yra kai kuriami tinklai. Pavyzdžiui, galima daug daryti, tobulindant taisyklės nuo 2010 iki 2011 metų, kai buvo e, susijėtos rinkos tarp Niderlandų ir Vokietijos nuo 12 procentų konvergencija kainų išaugo iki 87 procentų. Tos duomenys galite rasti mūsų ataskaitoje. Čia nebuvo jokių investicijų, tiesiog buvo pagerintos taisyklės. Buvo susijėtos rinkos, kurios anksčiau nebuvo susijėtos tokiu veiksmingu būdu. Kaip jau minėjau, mes stengiamės skatinti šių tinklų proceso užbaigimą iki 2014 metų. Aš visiškai pritariu, kai kalbam apie atsinaujinančių energijos rušių e, kainas, reikia atsižvelgti į visas išlaidas, visas sąnaudas. Toliau pinigų kiekis 300 milijardų e, e, tinklams, 100 milijardų perdavimui, 80 procentų atsinaujinančiams energijos rušims yra skirta. Atsinaujančios energijos rūšis turbūt yra didžiausias iššūkis e, plėtojant, vystant tinklus. Tai yra paradigmos pokytis. Elektros energijos sistema ateityje atrodys visiškai kitaip negu praeitie. Ir galiausiai atsakysiu ir tikiuosi, kad nieko nepraleidau, jokių svarbių klausimų skaičiai, apie kuriuos kalbėjau. Kalb, buvo kalbama apie elektros energijos tinklus, taip pat apie investicijas dujų sektorėje. Tačiau dujų sektorėje iššūkiai yra kitokie, problemos kitokios. Šiek tiek tai yra susijęs su atsinaujančios energijos rūšimis. Tačiau taip, dujos yra energijos šaltinis, kuris ko gero labiausiai nukentėjęs e, didėjant atsinaujančio energijos rūšių naudojimui, nes padidės konkurencija. Taip pat ateityje dujos bus ta energijos rušis, kuri bus naudojama kaip tam tikra pagalbinė energijos rušis atsinaujančių energijos rūšių kontekste. Mes turime užtikrinti e, pakankamą lankstumą dujų rinkoje, kad dujų sektorius galėtų kiek galima geriau reaguoti į pokyčius elektros energijos sektoriuje. Pinigai, kurie yra numatyti energijai priemonėje Connecting Europe. Bet kokios viltis, kad tai patenkins visus poreikius E, galbūt nėra, jie nebus visiškai gyvendyti, bet tačiau tai turėtų būti kaip stimulas tyrimams, plėtrai ir tais atvejais, kai nėra kažkokio e, komercinio gyvybingumo tam tikrom investicijom, kai nėra komercinės vertės, bet kokie skaičiai, kuriuos aš pateikiau, kalbėjo apie mm, perdavimo sistemos operatorių asociacijos pateiktą statistiką ir bet kokie skaičiai, kurie gali būti susiję su priemonė Connecting Europe, Europe galbūt yra tik maža dalis. Čia turime privatų kapitalą e, skatinti, e, mokėti tinkamus tarifus ir užtikrinti, kad tokios investicijos būtų vykdomos kiek galima veiksmingiau. Ir dešimties metų mm, tinklų plėtimo planai taip pat yra svarbus, yra atliekama sąnaudų ir gautos naudos analizė. Ir e, taip pat e, į visą tai atsižvelgiama naujoje, naujame pakete. Atsiprašau, jeigu kažkokį klausimą būsiu praleidęs, bet kaip sakė pirmininkė, ši nuomonė yra prieinama. Kol kas mes dar jos neskelbėme savo tinklalapyje, nes norėjome jums suteikti galimybę apmastyti e, šį, šią ataskaitą. Aš taip pat mielai primsiu bet kokius klausimus dvi šalių būdu. Ačiū. Bene, ringraziamo Alberto Potošnik. Ačiū. Norėtume padėkoti ponai Potošnikui. ACR agentūros direktoriui. Aš norėčiau priminti, kad šis tekstas, jo pranešimo tekstas buvo visiems komiteto nariams išsiustas elektroniniu paštu. Dabar periname prie kito tarp atvarkės punktų. Ne, vis dėlto nori kažkas sakyti. Pranešėjai. Taigi, mm, lengvėjai automobiliai yra vieni iš didžiausių taršos šaltinių, ypač išmetant CO2. Ir kai mes pasieksime tikslų, kurie buvo sutarti 2020 metams. Taigi e, šitas laikotarpis yra labai svarbus ne tik todėl, kad mes turime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, bet ir ekonominių požiūrių. Ir kitas dalykas, tai e, pramonės įmonės turi e, aiškiai planuoti savo ateitį. Jūs turite galimybę numatyti, kaip reikės sumažinti e, sakės, kai, kurias, e, kai kurių technologijų emisijas. Taigi, tai, tai, taigi būtent e, iš esmės mūsų požiūris turėtų būti lankstus ir padėti automobilių pramonė. Taigi yra du svarbiausiai principai. Mes pirmiausia turėtume sum, sumažinti CO2 kiekį laiku ir griežtai. Kitas dalykas, mes turime suteikti lankstumo automobilių pramonė ir užtikrintumo, kad jos galėtų siekti šio tikslo. Taigi 23 pakeitimai buvo pateikti ir jie yra visi susiję su, kie, su kie, penkiais ar šešiais klausimais. E, pirmiausiai, e, šitas 2025 metų tikslas tai būtent e, nuo 60 iki 75 e, gramų e, už kilometrą CO2 išmetimo kiekis. Taigi būtent kokio tikslo kada reikia pasiekti. Ir, bet yra labai svarbu, kad pramonė gautų tam tikrą signalą, kad galėtų planuoti savo veiklą. Ir Junktinės Amerikos valstijos kaip tik tai nustatė 2025 metams savo automobilių pramonė keliamus tikslus. Taigi mes turėtume uh, Tačiau jeigu mes norime tos tikslus nustatyti lankščiai, e, taigi būtent, kad jie galėtų būti e, peržiūrimi, kad e, jie atitiktų sąlygas, kurios dabar yra ekonominėje, ekonomikos ir automobilių pramonės sektorija. Tačiau bet, bet kokiu atveju reikia imtis atitinkamų priemonių. Tai reikia atsižvelgti į naują procedūrą, kaip, kaip ji atrodys. Kitu atveju mes tik tai sukelsime neužtikrintumą. Na, 2015 metai yra pirmiausias, pirmiausias terminas, čia po naujų komisijos rinkimų mes lauksime naujų jos sprendimų ir naujų tikslų. E, ir, ir mes negalime vėluoti, nes jeigu mes net neduosime signalų automobilių pramonė, tada gali būti e, šių tikslų įgyvenimas užtelsas. Na, <clears throat> dar yra tikslai, kurie 2016 metais siūlomi. Aš manau, kad komisija e, turėtų laikytis savo dabar iškeltų tikslų. 2014 metais turėtų būti e, persvarstytas, e, persvarstytas bandymo procedūros. Ir manau, kad vis dėlto reikėtų nukelti šitą terminą iki 2016 metų. Dabar dėl šitų lengvatų. Uh, Čia e, buvo pateikta daug pakeitimų, e, tai yra būtent e, kaip galima atmesti to, tas lengvatas, bet bet kokiu atveju mums reikėtų lankstaus požiūrio. Akivaizdus yra vienas dalykas. Mes turime sumažinti automobilio emisijas, todėl reikia vis griežtų priemonių. Mes mes E, jeigu galime pagerinti, sakykime, emisijų normą, kuri yra e, išmetama iš e, anglies jėgainės, tai mes galime pagerinti, žinoma, ir variklių emisijų rodiklius. Jeigu mes taikysime mažinius reikalavimus, tada 95 gramų tikslas tas susilpnintas. Tie pakeitimai, kurie, kuriuos patikė kolegos iš Vokietijos, E, kelia grėsmę susilpninti mūsų pasiūlymą. Nes 109 gramų e, tikslas dabar e, keliamas pakeitimuose. Bet tai nėra racionalu ir nėra veiksminga, nes mes turime siekti būtent tų tikslų, kurie būtent dabar iškelti. Na, mes tuos ypatingusius kreditus turime e, taikyti ir jau dabar. Kitu atveju, tai yra būtent iki 2020 metų, kitu atveju mes nesukursime paskatos automobilių pramoniai. Be to reikia taikyti lankstų požiūrį, kaip Junktinėse Amerikos valstijose. E, ten idėja yra tokia, kad būtų nustatoma, nustatoma riba 2 gramai, socialistai sako 4 gramai. Ir jeigu e, gamintojai pasiekia šį tikslą, tada jiems sutikiamas palankesnės sąlygas susijusios su ypatingaisiais kreditais. Jeigu jie netaiko naujų technologijų, tada jie turi tobulinti savo uh, dabartinius vidau, kuriamus vidaus tiekimo variklius. Taigi, bet visa tai neturi vykti mūsų tikslų sąskaitą. Uh, Taigi tam yra numatyti, kad ypatingi kreditai, kad jas suteiktų paskatą. Na, dabar iš to mažo automobilių gaminamo kiekio, tai šitą išimtis. Na, buvo prašyta nuo 500 iki 1000 automobilių gaminančiai įmonė taikyti šitokią išimtį. Iš tikrųjų, tas poveikis yra labai mažytis. Mes neturėtume rūpintis, kad e, bus padaryta žala mūsų tikslams. Dabar ekoinovacijos ir apie atitinkamus e, efektyvumo parametrus. Aš manau, kad e, ekoinovacijos neturėtų būti trauktos į reglamento taikymo sritį. Tai bet kokia atveju komitologijos procedūros metu mes išaiškinsime, ką komisija mano apie tai. O, o šitą, o pavyzdžiui, dėl automobilio parametrų, tai pavyzdžiui, ar mes e, apskaičiuosime e, jam leisino išmesti, leisinu išmesti emisijų kiekį pagal jo masę ar pagal jo plotą, tarpuvežę. Tai <clears throat> čia irgi dar klausimas, dėl kurio reiktų e, padiskutuoti. Mes bet kokią atveju aptarėme daugelį klausimų su šešėliniais pranešėjais, diskusijos buvo vaisingos ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, kad galėtume toliau rasti bendrą visus tenkinantį sprendimą. Ačiū. Žodis trims minutėms kolegai Brezinai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už pastangas stengtis užmėgsti ryšį, bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Aš galiu pritarti pranešėjai dėl pagrindinių tikslų iškeltų 2020 metams. Taip pat e, aš pritariu dėl naujo bandom, e, bandymų e, ciklo. Ir taip pat sutinku, kad po 2020 metų bus naudojamos naujos technologijos automobilių pramonėje ir vidaus degimo varikliai bus pakeisti kitais varikliais. Taigi mes persime į kitą gamybos etapą arba inovacijų etapą. Ir pagal tai reikės vėliau nustatyti emisijas. Taigi, bet kitas dalykas yra ypatingai kreditai. Man atrodo, kad ypatingai kreditai tai yra paskata kurti atitinkamas technologijas. Pane pranešėja mano, kad šitie ypatingai kreditai gali a, a, padėti nesilaikyti nustatytų a, a, sąlygų ir kurti tokius variklius, kurie išmestų daugiau emisijų. Ne, bet aš manyčiau, kad tokie ypatingi kreditai prisidės prie naujesnių technologijų, prie elektromobilių vystimo, prie griežtesnių standartų. Taigi mes neturėtume nubausti tų gamintojų, kurie tiekia atitinkamą kiekį automobilių, kurie gamina tuos automobilius, kurie yra mažiau taršus, negu yra nustatyta mūsų tiksluose. Ir mes turėtume suteikti galimybę, žinoma, suteikti vartotojui įsigyti automobilį už atitinkamą jam priimtiną kainą. Aš manau, kad mes turėtume siekti šių tikslų, bet jeigu mes juos kaitaliosime, tada mes sukelsime netikrumą automobilių pramonėje. O kaip žino, panė pranešėja, Europos automobilių pramonė nėra dabar dar atsigavusi. Ir ji negali tinkamai reaguoti į toliau negu 2020 metams nustatytus tikslus. Taigi atsibuskime. Pagalvokime apie darbo vietas ir apie Europos automobilių gamintojų potencialą. Ir tai tvirtinkime mūsų dokumente. Aš manau, kad tai yra pagrindinės rytis, dėl kurių yra pateikti pakeitimai. Ir džiaugiuosi tolesnių bendradarbiavimą. Ačiū, panė Vandroj. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už šį puikų pranešimą. Jei puikiai pavyko sutarti ir su šešėlinės pranešėjais. Ir tai yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms ir darbui per artimiausias savaitės. šitas mm, teisėkuros procesas yra tarsi koks sprokstamasis mišinys, nes jisai dar sukels atitinkamų politinių pokyčių. Ir mes norime išvengti tokių a, problemų arba nesusipratimų. Taigi, klimato kaitos problema, žinoma, yra akivaizdi. Ir reikia ją spręsti. ir vartotojai taip pat turi turėti galimybę įsigyti už priimtiną kainą transporto priemonę. Todėl e, svarbiausias klausimas yra, žinoma, koks kūras bus naudojamas tokias automobilės ir kaip jis bus naudojamas. Na, šitas tikslas, kuris iškeltas 20 metams, yra tikrai teigiamai įvertintinas, šitas teisės akto projektas turėtų išlikti toks, koks dabar yra, jis neturėtų būti susilpnintas, mano nuomonė bent jau yra tokia. Ir tikriausiai jau artimiausiamis savaitėmis mes turėsime spręsti klausimą, kokius tikslus iškelsime 2020 metams, bent jau pabandyti suformuluoti tokius tikslus. Žinoma, klausimas yra, kaip, kokie tie tikslai turėtų būti. Tačiau bet kokiu atveju mūsų tikslai turėtų būti pakankamai lankstus, nes mes nežinome, kas įvyks mokslinio tyrimų srityje, kaip vystysis automobilių pramonė. Bet bet kokiu atveju mes turime užtikrinti automobilių pramoniai ilgalaikio planavimo galimybę. Tai yra svarbus aspektas. Baigdama norėčiau pasakyti, kad yra dar vienas svarbus dalykas. Tai yra būtent kokie yra mūsų konkretūs tikslai, ar mes sutarėme dėl jų. Šitie kreditai, kitos priemonės nėra tokios veiksmingos ir iš tiesų tarsi iškraipo mūsų teisės aktų leidėjų tikslus. Mums reikia, žinoma, tokių ypatingai kreditų. Jų mes negalime atsisakyti. Tačiau bet kokiu atveju turime užtikrinti atvirą sažiningą konkurenciją tarp įvairių kreditų tiekėjų, kad nebūtų spragų šioje finansavimo sistemoje, kad nebūtų, sakykime, nekiltų pavojus mūsų tikslams. Na, vėliau dar pakalbėsiu išsameu, bet e, iš esmės norėčiau pasakyti, kad mums reikia lankščios sistemos. Uh, Tai ir pasiūlė komisija. Manau, kad tai yra prasmingas pasiūlymas ir dėl to reiktų sutarti. Ir pranešėja taip pat e, turėtų spręsti techninį klausimą. E, taigi būtent e, kaip mes geriau pasieksime geresnių rezultatų, kaip, kaip techniškai būtų geriau įgyvendinami kai kurie tikslai. Taigi mes neturime sukurti naujų spragų mažindami CO2 emisijas, panė Tarnovskiai. Nebūrų opakova. Ačiū pirmininkė, laikas spaudžia, tam tikrų dalykų nekartosiu, kur, kuriuos jau paminėjo kolegos. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už jos pastangas atrasti kažkokią bendrą poziciją kalbant apie labai plačiai išsakytas skirtingas nuomonės. Šis sprendimas yra tikrai sudėtingas, ypač kalbant apie automobilių gamybos sektorių. Tam tikros idėjos galbūt ir gražiai atrodo popieriuje. Jeigu mes norime tikrai skatinti modernizavimo procesą, Tačiau turime užtikrinti, kad tai, kas vyksta tikrovėje, net neštų priešingų rezultatų, kad mes nesukeltumėm tam tikrų sunkumų dabartinė automobilių pramonė, nes sąnaudos tikrai yra didžiulės. Pritariu 2020 metų tikslams. Tas tikslas nustatytas jau tokiu lygiu, kurį bus tikrai nelengva pasiekti mūsų automobilių gamybos bendrovėms. Ir taip pat pritariu, kad reikia nustatyti tikslus 2025 metams. Pritariu taip pat kolegoms, kurie sakė, kad labai sunku prognozuoti, kaip toliau vystysis įvairūs dalykai, tarkim, mokslinio tyrimų srityje, nes 12 metų yra ilgas laikotarpis. Ir jeigu dabar nustatysime labai plataus užmojo tikslus prieš 12 metų, nemanau, kad tai būtų protinga daryti. Taip pat pritariu tiems, kurie sakė, kad tokį sprendimą reikėtų priimti 2016 ar 2017 metais, pasižiūrėti, kokia bus situacija technologijų srityje. Dėl ypatingųjų kreditų, tai yra paskatos automobilių gamybos įmonėms dėkti naujas technologijas, naujas idėjas. Dėl to siūlyčiau laikytis ypatingųjų kreditų, taip kaip yra nustatyta. Nekurkime didesnio neiškumo automobilių pramoniai šiais gana sunkiais laikais. Nes automobilių gamy, gamybos sektorius daug prisideda prie bendro vidaus produktų kūrimo, dėl to nesukurkime šiai pramonės šakiai per nelik sunkių sąlygų. Ačiū, tuo baigiame šešėlinių pranešėjų pasisakymą toliau ponas Kramer. Ačiū pirmininkė, ačiū Fionai e, Hall už indėlį rengiant šią nuomonę. Kelias pastabas turėčiau. Manau, kad neturėtume keisti tikslų užsibrėžtų iki 20 metų, tai dėl to visi sutarė. Kalbant apie planavimo saugumą, automobilių gamintams yra labai e, svarbu, e, kad būtų atsižvelgta į jų gamybos e, ciklus ir vienas tokių ciklų jau yra ir baigėsi 21 <clears throat> metais ir ten nieko negalima pakeisti. Bet reikia pripažinti, kad mūsų CO2 išmetimo reikalavimai yra griežčiausi pasaulyje, palyginti su kitomis automobilių gamintojomis JAV, Pietų Koreja, Japonija. Ir iš tiesų ne visi mūsų pageidavimai yra naudingi gamintojams, dėl kai kurių iš jų jie patenka į nepatogią padėtį kartais. CO2 mažos emisijos nebūtinai reiškia sėkmę automobilių arba padavimų rinkoje. Ir tai parodo arba patvirtina tas faktas, kad tie automobilių gamintojai, kurie gamina automobilius su, CO2, su mažiausiamis CO2 emisijomis patiria daugiausiai ekonominių sunkumų ir geriau rinkoje jaučiasi tie, kurie gamina pajėgesnius, didesnius lengvuosius automobilius. Taigi kyla klausimas, kaip turime elgtis po 2020 metų. Tie teisės aktai, kuriuos patvirtinsime tolesniam laikotarpiu, turi būti grindžiami atitinkamomis poveikio įvertinimo e, studijomis. Tikrai dabar negalima prognozuoti, kokią dalį ateityje užims elektromobilių rinka arba e, elektravarmo automobilių variklių rinka, todėl negalime dabar paprasčiausiai iš oro paimti tų skaičių 60 gramų kilometrų arba kitokių rėsų reikia. Pagrysti atitinkamai kolega Langin. Aš 2008-aisiais rengiau atitinkamą pranešimą ir sugebėjau pasiekti e, <clears throat> kartu su kolega Sarkonė, e, prieštaraujant Vokietijai ir Prancūzijai, kad būtų patvirtinti šie plačių užmojų tikslai automobilių pramoniai, siekiant sumažinti CO2 išmetimą, norėčiau paprieštarauti poniai Hall, kuri teigia, kad JAV bando per pusę sumažinti CO2 išmetimus e, tarp Kalifornijoje, kuri yra lyderiaujanti šioje srityje, ten automobilių sąnaudos siekia e, daugiau nei 11 litrų, tai yra dvigubai daugiau nei pas mus, taigi mes neturėtume dabar dar labiau apsunkinti gamintojų padėties ES. Noriu paklausti, ar e, ponios Hall, ar sustikimas su šešėliniais pranešėjais e, jūsų baigėsi tuo, kad jūs pakvietėte jame dalyvauti ne Europos automobilių gamintojus, o Toyotos atstovus. Jūs noriu paklausti, jeigu ta informacija yra teisinga, ar turime čia tikrai paskyrę e, šiam klausimui tinkamą e, pranešėją. Jūs dabar teikiate pasiūlymus, kurie nebuvo patvirtinti 8 metais ne vienoje institucijoje, nei parlamente, nei taryboje, nei bendruose susitikimuose, taigi noriu pasakyti, kad reikia iš esmės peržiūrėti jūsų pranešimą, ypač susijus, e, vietas, kurios susijęs su bandomaisiais ciklais, taip pat ir kalbant apie ypatinguosius kreditus į e, ekologinės, e, aplinkosauginės inovacijas jūsų pasiūlymais dabar bandome viską apversti aukštinkojomis, palyginti su tuo, ką mes patvirtinome aštuntaisiais metais. Aš tam ryštingai priešinsiuos, nes manau, kad šis pranešimo projektas yra daug blogesnis nei komisijos pasiūlymas, kalbant apie ilgalaikius CO2 mažinimo tikslus. Žodis ponai Vidal Kvadras, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandydamas prognozuoti ateitį, vertinant lengvų automobilių CO2 išmetimo mažinimo galimybės, tai tie užsibriežti tikslai ir įvertintini teigiamai, tačiau iki 20 metų užsibriežtas tikslas turėtų būti suvokiamas kaip tam tikras signalas gamintojams, kad pastarai gamintų mažiau CO2 išmetančių automobilių prieš nustatant arba užsibrėžiant tikslą iki 2025 metų reikėtų palaukti iki kol e, paaiškės e, bandymų procedūros e, rezultatai nes nesulaukę šių rezultatų ir patvirtinę tikslus galėtume priimti netinkamą sprendimą, taigi geriau palaukti ir būti tikresniems vėliau. Jeigu tačiau vis toliau į ateitį nukelsime tą tikslų patvirtinimo sprendimą, tai taip pat gali neigiamai atsiliepti gamintojams padaryti jiems tam tikros žalos. Šiame pranešime būtų neblogai, arba tvirtinant rengiančią pranešimą būtų neblogai, jeigu komisija galėtų apsvarstyti ir įvertinti galimybę pakeisti dabar pasirinktą požiūrį, kuris grindžiamas tik taršos mažinimu galimybę pakeisti šį požiūrį pasirinkant transporto priemonės gyvavimo tiks ciklą. E, tokiu būdu būtų atsižvelgiamai daugiau aspektų gamybos grandinėje, taip pat į sąnaudas susijusias su transporto priemonės e, perdirbimu, jos sudėtinių dalių perdirbimu. Kalbant apie tuos ypatinguosius kreditus, lengvatinius kreditus šiuo metu iki 2015 metų matyta galimybė teikti tokias lengvatinės paskolas gamintojams, kurių e, automobilių tarša siekia 50 gramų, o laikotarpiu iki 2023 metų komisija siūlo teikti tokias ypatingasias E, paskolas e, automobiliams, kurie e, išmeta į aplinką mažiau nei 35 gramus CO2. Tačiau yra tam tikras praga tarp 16 ir 19 metų ir siūlau tą spragą atitinkamai užpildyti. Aš siūlau atitinkamai apriboti tas lengvatinės paskolas automobilių gamintojams, nes jų poveikis yra pakankamai smarkiai juntamas, todėl e, kitiems automobilių gamintojams ir todėl reikėtų šią kliūtį pašalinti. Ačiū, pane pirmininkė. Reikėtų pritarti komisijos siūlomam projektui, nes CO2 išmetimų ribojimai apskritai labai svarbus turint omenyje kūro vartojimo apimčių mažinimą. Todėl penkis pastebėjimus norėčiau pateikti. Pirmiausia, tinkamumo kriterijus, kuris šiuo metu susijęs su automobilio mase, tačiau automobilio dydis, keliaivių gabenimo pajėgumai. E, kiti aspektai, e, kurie yra svarbus automobilio gamybos e, transporto priemonės gamybos eigoje jos neatsižvelgiama, nors jie yra, kaip minėjau, ypatingai svarbus ir jie daro įtaką, pavyzdžiui, parkavimo pajėgumams. Todėl komisija turėtų papildomai e, išplėsti šių tinkamumo kriterijų sąrašą. Maži gamintojai atitinkami kriterijai, kurie jiems yra taikomi visiškai nereikalingi. Transporto priemonių iki 5 e, arba virš 500 e, arklio galių arba dar galingesnių skirti turtingiems pirkėjams ir jiems nereikėtų taikyti jokių išimčių. taršos klausimas e, iš tiesų yra taip pat sudėtingesnis, susijęs ne vien su CO2, susijęs taip pat su, pažiūrėjau, keliamomis dulkėmis, triukšmu ir taip toliau. Ir šiuo metu, e, pavyzdžiui, yra nustatomi atitinkami e, greičio ribotuvai, įrengiami sukimo momentas, variklio yra mažinamas. Tačiau aš manau, kad reikėtų daugiau e, dėmesio e, skirti CO2 mažinimui gamybos proceso eigoje ir perdirbimo proceso eigoje, ne tik e, transporto priemonės gyvavimo laikotarpiu. Pasiūlymas dėl ypatingų kreditų prisidės prie konkurencingumo skatinimo ir naujovių dėgymo gamybos procese. To žmonės šiuo metu laukia. Ir galiausiai paskutinis pastebėjimas susijęs su. E, CO2 santykių su automobilio mase reikėtų apskaičiuoti tam tikras prognozes pateikti laikotarpį po 2020 metų, nes keleivinių automobilių atveju Reikia pastebėti, kad 2020 metais CO2 išmetamas kiekis bendras padidėjęs 80 kg vienam automobiliu, sužvelgiant į jo naudojimo laikotarpį ir maždaug 300 kg padidėjęs CO2 komercinių automobilių naudojimo laikotarpį. Taigi šios aspektus būtina atsižvelgti. Ačiū kolega Andrės Barėje dabar. kolegė, tiksliau. Ačiū pirmininkė. Visi siekiame mažinti taršą, mažiau naudoti energijos išteklių, todėl mums reikia plataus masto programų. Viena iš tokių yra Horizontas 2020 ir gamintojai jau šiuo metu suprato, suvokė jos naudingumą. Taip pat labai svarbu atitinkamai e, įvertinti komisijos teikiamo pasiūlymo poveikį. Norėčiau sužinoti, ar atliekant poveikio vertinimą atsižvelgiama į krizės daromą poveikį, technologijų vystimusi pokyčius, kalbant apie lengvatinius kreditus, ypatingos kreditus. Mes e, siekiame dviejų tikslų - skatinti naujovių dėgymą ir e, atnaujinti automobilių parką. Krizės laikotarpiu žmonės neperka naujų automobilių, toliau naudoja senuosius, kurie teršia aplinką, todėl atitinkami lengvatiniai kreditai galėtų padėti spręsti šią problemą. Ačiū pirmininkė. Šio pranešimu siekiame sušvelninti komisijos pasiūlymą ir uh, Norėčiau dabar apie tai pakalbėti. Mes turime siekti, patvirtami šį reglamentą, apsaugoti automobilių gamintojų konkurencingumą, nes verslo sąlygos Europoje automobilių gamintojams yra sudėtingos. Europos Sąjungoje automobilių pirkimai sumažėjo 8,5 procento ir uh, e, uh, e, nors sausio mėnesio pastebimas mažiausios automobilių pirkimo apimtis palyginti su 90 metais. Komisijos siūlomi tikslai e, yra labai plačių užmojų, ypač atsižvelgiant į dabartinę ekonominę aplinką. Todėl mes neturėtume vertinti šio teisės akto pasiūlymo atskirai. Todėl siūlo nekeisti komisijos pasiūlytų tikslų iki 20 metų. Kita vertus, šis reglamentas, jame kalbame apie 2020 tikslus ir mes neturėtume, mano nuomonė, šiuo metu užsibriežti tikslų vėlesniam laikotarpiu. Taigi, savo pakeitimuose mes turėtume galbūt kalbėti apie papildomus tikslus e, po 2017 metų. Gamintams reikia planavimo e, saugumo, užtikrintumo ir mes turėtume siekti apsaugoti ir vartotojų interesus po 2020 metų. Tačiau nustatydami atitinkamus tikslus, neturint poveikio įvertinimo, mes padėti padarysime dar uh, neaiškesnė. Mums reikia patvirtinti tokį reglamentą, kuriuo remiantis būtų galima aiškiau prognozuoti rezultatus. Ponai Remekų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesu šešėlinis pranešėjas, taip pat nekalbu savo frakcijos vardu, GUE frakcijos, nes uh, sutikras, kad vieningos nuomonės frakcijoje neturėsime šio klausimu. Nes nemaža mano frakcijos dalis laikytųsi nuosaikaus požiūrio. nes transporto priemonės kreiviniai automobiliai yra glaudžiai susijęs su visuomenės demokratizacijos procesais, kadangi jie ženkliai prisideda prie didelių e, visuomenės grupių judumo skatinimo. Tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad automobilių pramonėje sukūrėme labai daug darbo vietų ir e, su automobilių gamintojai susijusios įvairios uh, atsarginių dalių tiekimo įmonės, tai yra įvairūs uh, rangovai, subrangovai, kuriems uh, išsilaikyti būtų labai sudėtinga pablogėjus bendrai padėčiai, pavyzdžiui, Čekijoje automobilių amžiaus vidurkis siekia 14 metų vakarų Europoje jis, aišku, yra mažesnis. Taigi, aš noriu tik pabrėžti, kad žmonės neturi galimybę įsigyti naujus automobilius ir jeigu dėl naujų technologijų naudojimo jų kaina dar labiau padidės, tai e, uždraudę naudoti senesnius automobilius mes neprimtume demokratinio sprendimo, mes apribotume žmonių galimybės judėti ir labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių galimybės judėti apribotume. Kas galėtų, pavyzdžiui, įsigyti, pasakykite man, vien iš aliuminio pagamintą automobilį arba kokį nors visureigį, e, kuris kainuoja daugiau nei 100 tūkstančių eurų arba kainuotų daugiau nei 100 tūkstančių eurų potencialus tokių automobilių pirkėjai yra tie, kurie visiškai nejaučia ekonomikos krizės poveikio, visiškai pritariu kolegoms Tošinovskiu ir Gerikui dėl jų nuomonės išsakytos ypatingųjų kreditų atžvilgiu. Ačiū ponai Remekui, žodis komisijai, jeigu pageidautų. Ačiū iš komentarus. Mes jau komentavome pranešėjo, pranešimo projektą. Ir pasisakysiu apie pagrindinius klausimus susijusius su pakeitimais. Dėl ypatingųjų kreditų, kaip pranešėjai minėjo, ypatingiai kreditai gali susilpninti 2020 metų tikslus. Dėl to mes nepasisakom už labai dosnes ypatingų kreditų sistemas ypač kai kalbama apie kaupimą tokių kreditų, kreditų bankų kūrimą, nes tai atidėtų 2010 metų tikslų pasiekimą. Taip pat yra ir kitų pakeitimų, kur siūloma apriboti tuos įpanikuosius kreditus ir tos ribos sumažintų tą neigiamą poveikį ir skatintų nesukeldamas pavojus tikslams. Toliau dėl bandymų ciklo. Komisija atliko E, e, naują procedūrą, peržiūrėtą procedūrą, tai bus pradėta nauja taikyti procedūra, kuri vadinasi pasaulinė lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra. Ir tai yra svarbu ypač vartotojams, pirkėjams. Mes manome, jog nereikėtų atidėti šios naujos bandymų procedūros įgyvendimo. 2017 metai yra numatyta data ir jinai yra tikrai įgyvendinama. Komisija savo pasiūlymuose stengiasi užtikrinti, kad perimas nuo dabartinio bandymo testo prie to naujojo pasaulinio testo nesukels kažkokio papildomų reikalavimų gamintojams, tai aišku, iš pasiūlymų ir tai turėtų užtikrinti, suteikti saugumo gamintojams. Po 2020 metų vykdoma e, peržiūra daugelis pakeitimų yra susijęs su peržiūro po 2020 metų ir komisija norėtų užtikrinti planavimo tikrumą gamintojams 2020 metų e, tikslai, po to laiko to patikslai turėtų būti nustatyti e, prieš 12 metų ir tik tai 2019 metais bus teisės aktai patvirtinti ir tikrai pakaks laiko gamintojams prisitaikyti po tikslų po 2020 metais iškiltų. Dėl to komisija pasisako, kad peržiūra rinkos įvyktų 2014 metais. Paskutinis klausimas dėl ekoinovacijų. Procedūros yra atviros peržiūrai. Šiuo metu konsultuojame su suinteresuosiomis šalimis šiuo klausimu. Ir mes tikrai lauksime tos, tos informacijos ir stengsime priimti visus tenkinančius sprendimus. Ačiū. Žodis pranešėjai. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog man tikrai buvo naudinga išgirsti visus komentarus, ypač, kad yra bendras sutarimas, jog nereikėtų keisti 2010 metų tikslų. Ir tai yra svarbu kaip pagrindas tolesniam darbui. Pramonė reikia tikrumo, iškumo ir mes tiesiog turėtum užtikrinti laikytis tų tikslų, 2020 tikslų. Dėl to kai kuriems pakeitimas aš nepritarčiau. Noriu paminėti konstruktyvų komentarą, kurį patikė ponas Točinovski. Dėl diskusijų, dėl ypatingų kreditų, dėl lankstų, lankstaus mandato ir taip toliau. Sakėte, kad reikėtų laikytis komisijos pasiūlymo. Ir greičiausiai tai ir būtų tinkamas kelias į priekį. Jeigu nes, nepasieksime konsensuso, tai tuomet turėtumėm pritarti komisijos pasiūlymų šio klausimu dėl 2025 metų tikslo. Visi e, sutarėme, kad reikia užtikrinti saugumą, tikrumą. Ir dabar norėčiau šitą pabrėžti kad pasiūsti labai aiškų signalą e, pramoniai, kokie kryptimi reikėtų judėti, kad neištiktų šokas kitais metais komisija, kai komisija pakel, e, pateiks, pavyzdžiui, griežtesnius tikslus nei yra dabar. Turėtum kartu pagalvoti, kaip reikėtų mm, tiksliau ir atsargiau suformuluoti, kad tai būtų tik tai tam tikros politinės nuorodos tam tikrą kryptimį, kad kitais metais apie tai kalbėsime, kad bus poveikio vertinimas atliktas. Uh, bus atlikta visa atidi analizė iš komisijos pusės. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėms. Jau buvo surinktas vienas posėdis su jais, kuris buvo naudingas. Taip pat buvo techninis posėdis dėl lankstaus mandato. Nes iš tiesų automobilių pramonė turėtų žinoti, kaip visa tai vyksta, e, tarkim, JAV, Kalifornijoje. Aš ir toliau tęsiu darbą E, su kolegomis iki balsavimo 19 kovo. Dėkuoju poniai Hall. Įtrė balsavimas vyks 19 kovo. O dabar einame prie paskutinio šio ryto darbo tvarkės klausimo. Tai yra būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 metų sumažinti naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį. Pono Pipe nėra su mumis, ponas Langin jį pakeis. Žodis jums penkio minutėm. Ačiū pirm, pirmininkė. Ponas Pipo manęs paprašė pasisakyti. E, Vališ. Aš e, mielai tai padarysiu, nes prieš dviejus metus buvau pranešėjęs pramonės e, komitete šią temą. Ir aš susipažinęs su šiomis problemomis. Taigi komisijos pasiūlymas, kuriame e, siūloma e, palikti 147 e, gramus, tačiau patikrinti dar įgyvendinamumą šio tikslo iki 2020 metų visiškai teisingas. Taigi pranešėjas, panas Piperis, mano, kad atitinkamas bandymų ciklas atitinkam, atitinkamos nuostatos dėl lengvatų yra tikrai priimtinos. Yra pateikti 54 pakeitimai, dauguma yra pateikti pono Van Brento ir žaliųjų. Ir dėja šitie pakeitimai rodo, kaip ir pastaraisiais metais, ir, ir kaip jau paaiškėjo pano Albrikto pranešimą nagrinėjant, kad nėra per daug didelio ryšio su įtre komitetu ir kad e, prieštaraujama mūsų nuomonė. Taigi būtent e, šitas e, tikslas, tai nuo 147 gramų iki 110 gramų arba truputį didesnio dydžio yra nepagristas Ir mes nesuprantame, kodėl mes turėtume keisti savo tikslus, kuriuos iškėlėme prieš porą metų. Ir panas Piperis, kaip ir aš jau matau, prieštaravo šiems pakeitimams. Kitas dalykas, tai yra kitas konkretus e, tikslas 2025 metais. Tai būtent nustatyti tokius rodiklius kaip 85 gramai arba 110 gramų iš tikrųjų prieštarauja. Uh, sveikam protui ir jisai palies, neigiamai palies visas mažasias įmonės. Mes iš tikrųjų neturėtume kelti grėsmės ne tik tai gamintojus, bet ir vartotojams. Įsivaizduokite, jeigu dabar bus nustatyti, nustatyti griežtesni reikalavimai, tada kaina ir sąnaudos padidės ne tik tai gamintojui, bet ir vartotojui. Ir ponas Piperis iš tiesų tam nepritarė. Šitie uh, iš piršto laužti skaičiai iš tikrųjų nėra pagristi nieko ir galbūt čia primena šiek tiek Greenpeace akcijas. Ja, dėl, dėl kitų skaičių reikėtų išsamiau panagrinėti. Čia socialistai ir žalieji pateikė pakeitimus e, super, superkreditai, tai yra paskata gamintams, jie neturėtų būti išbraukti. E, socialistai vietoje ypatingų kreditų, tai yra šešėlinė pranešėja, e, reikalauja tam tikras privalomas nuostatas suderinti su ypatingais kreditais. Jeigu, pavyzdžiui, gamintojais nepasieks atitinkamo, atitinkamo rodiklių, tai jis turi būti netgi nubaustas už tai. Aš manau, kad mes neturime siekti tokių sankcijų mes turime kurti paskatas, nes tokios sankcijos iš tiesų yra visiškai nepagristos, jos kenkia pramonė ir jos atgraso pramonę nuo atitinkamo priemonių. Kitas dalykas e, tai yra mm, greičio apribojimus nustatyti. E, čia yra transporto komitete mes aptarėme šį klausimą. Čia e, greičio apribojimas ne, nepatenka E, iš šio teisakto taikymo sritį mes neturime taikyti dar kažkokių taisyklių komerciniams automobiliams. Mes čia kalbame apie CO2 emisijas. Todėl aš manau, kad mes būtent bent jau šiame dokumente turime nagrinėti vieną konkrečią mūsų komitetui priskirtą temą. Todėl aš e, perduodu pono Piperio e, prašymą priimti bendrą poziciją ir pritarti jo pasiūlymams. Umbra, iniziamo con la collega Van Bremt, prego. Due minuti. Due minuti, siamo in ritardo. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik ga um, kort zijn, want ik heb... Pone Van Bremt, dvi minutės. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Jau daug išgirdau argumentų iš automobilių gamintojų, jie taip pat gam, kalba apie bandymų ciklus ir, super, ir ypatinguosius kreditus, taip pat apie tikslus 2025 metams. Manau, kad šiuos du dokumentus turėtumėm lygiai grečiai nagrinėti. Vyko posėdžiai dėl automobilių ir pranašėjas ėmėsi iniciatyvos. Manau, būtų gera idėja surenkti diskusijas bendrai Kai kurie sako, kad pranešėjo pakeitimai nėra tinkami, bet čia mes bandome išsiaiškinti, kaip galime įgyvendinti iškeltus tikslus dėl ypatingųjų kreditų. Tai neturi būti kažkoks išskirtinis klausimas. Yra labai įvairių pasiūlymų iš įvairių frakcijų ir grupių. Gal galime sukurti kažkokią paralelinę sistemą. Mes tiesiog norime stimuliuoti ir skatinti inovacijas ir tai darydami nesusilpninti 2020 tikslų, nes kitu atveju mūsų darbas kaip politikos formuotojų bus niekam tikęs. Reikia išsikelti plataus užmojo CO2 tikslus CO2 mažinimo tikslus, tačiau nesukurti kažkokių spragų e, automobilių gamybos pramonėje. Ne vienas iš mūsų nesame ekspertai ypatingųjų kreditų srityje, dėl to reikėtų surenkti diskusijas ir tai yra geras išeities taškas. Skiriasi šiek tiek situaciją, kalbant apie keliaivinius transportus ir, ir lengvuosius komercinius, keliaivinius automobilius ir lengvuosius komercinius automobilius. Bet mes galime pasiekti pažangos e, nagrinėdami šį dokumentą, taip pat kaip ir nagrinėjant keliaivinių automobilių dokumentą. Toliau greičio ribotumai, greičio apribojimas ir CO2 e, mažinimas yra aktualūs klausimai. Ačiū. Čia Aldė nepatikė jokių pakeitimų e, dėl ponio Piverio pranešimo. Ir iš tiesų tai, kai jis pasiūlė, mums yra e, priimtina. Yra tam tikrų priežastų, kodėl mes jiems pritarėme. Ir e, skirtingai nuo lengvųjų automobilių, komerciniai automobiliai yra susijęs su kitais reikalavimais 2020 metais. Čia mes kalbame 147 gramus Čia, čia yra jau visai kitoks rodiklis. Prieš porą metų trys institucijos kaip tik diskutavo dėl šio tikslo, nes mane, kad tai yra sunkiai pasiekiamas kompromisas. Ir mes neturėtume vėl kartoti tų pačių diskusijų. Mes turime e, užtikrinti planavimo, e, užtikrintumą e, automobilių pramoniai. Todėl aš manau, kad šitas tikslas turėtų būti neliečiamas. Aš taip pat pritariu ponui Piperiu, kad super arba ypatingai kreditai taip pat yra tinkama paskata e, komerciniams automobiliams, komercinio automobilių gamintojams, kaip lengvų automobilių gamintojams. Būtent todėl, kad, e, kad atsiras arba kuriama, kuriama, kuriasi nauja rinka elektro varikliams arba kitiems varikliams, kurie būtų skirti e, o, komerciniams automobiliams e, ir galbūt, e, sakykime, akumuliatoriaus talpa bus pritaikyta ir šios rūšies transporto priemonėms. E, čia, no, tie, tie tikslai, kurie galėtų būti iškel, iškelti 2025 metams, tai čia aš prisiminčiau ir lengvųjų automobilių atvejį. Iš tiesų, dar neaišku, yra, kokia bus ateitis automobilių pramonės, kaip mes galime nustatyti CO2 išmetimo skaičių. Ir dabar aš manau, kad nelabai vertėtų dabar gilintis į tos ilgalaikius tikslus. Mes turime dėl to turėti daugiau informacijos. Bandymo ciklas yra iš esmės nepatenkinamas, nes jisai netinka praktinio gyvenimo. Aš manau, kad uh, mes turėtume standartizuoti tas, tas bandymų priemonės, kuris būtų skirtas CO2 kiekio, kiekio nustatymui. Todėl aš manau, kad bandymų ciklas turi būti nustatytas, pagal kurį būtų apskaičiuojamas CO2 iš emisijos. Tai iš tikrųjų tai yra ne politinis klausimas, o matematinis klausimas, kaip būtent mes apskaičiuosime tą CO2 emisiją. Taigi, bet reikia į šį klausimą dar pasigilinti. Ir e, tik tai po užbaigus bandymų ciklą bus galima e, gauti tinkamus rezultatus. Taigi, bet kokiu atveju norėčiau padėkoti už tą dokumentą, kurį pateikė pan Fiperis ir parančiau visus pritarti jam. Grazie, kolega Kramer, la parola Tozanovski, prego. Ačiū toliau, ponas Tošinovski. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat vienas iš tų, kaip ir šešėlinis pranešėjas iš ECA, kurie pritarė pono Pipos pranešimui. Jis labai subalansuotas. Aš taip pat pritariu, kad diskusijos dėl ypatingųjų kreditų, kurie turėtų motivuoti inovacijas, tie kreditų tipai jie yra šiek tiek kitokie, jeigu kalbėsime apie lengvuosius komercinius automobilius. Čia mes turime kalbėti apie paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mums reikia kalbėti apie tam tikras inovacijų rūšis, kurios pasitarnautų tokiam tikslui. Emisijų taršos ribos buvo nustatytos po ilgų diskusijų ir aš nematau jokių priežasčių keisti tas nustatytas ribas. Aš susitikau su ponu Pipu, aš pritariu jo darbu, pritariu parengtam pranešimui. Labai vertinu jo atliktą darbą, nes visi žinome, e, kokias pasiekmes turės e, mūsų darbas. Mes kalbam apie pagalbą mažoms ir vidinės įmonėms ir tai yra vienas iš būdų, kaip mes galime padėti mažoms ir vidinėms įmonėms sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Ačiū toliau ponas Vidal Patrus. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Tai yra tikrai svarbus žingsnis kelyje mažinant CO2 emisijas, kai kalbame apie lengvuosius, naujus lengvuosius komercinius automobilius. Turime pasidžiaugti komisijos patvirtinimui, kad yra patvirtinti 2020 metų tikslai, tai yra 147 gramai CO2 kilometrui. Tai yra pasiekiamas tikslas. Ir dabar yra pats laikas paremti pramonės sektorių, kad jis atitinkamai prisitaikytų. Pritariu ponio Pipos nuomonė, jog šis ilgai svarstytas tikslas 2020 metais, kuris nustatytas 2011 metais, jau yra pakankamai plataus užmojo. Ir prieš nustatant tikslus po 2020 metų mes turėtume palaukti, kaip sakiau ir savo ankstesnėme pasisakime. Turime palaukti bandymų procedūros. Tai yra tos naujosios pasaulinės lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros įvedimo. Ir dabar pakartosiu, ką sakiau anksčiau, kalbėdamas apie keliavinius automobilius. Galbūt dabar pats laikas komisijai išnagrinėti galimybę pakeisti požiūrį E, ir pereiti prie automobilių gyvenimo ciklo požiūrio. Ačiū. Komisija, jeigu norėtumėt pasisakyti, prašau. Nemažai komentarų pateiktų komisijos dėl keliavinių automobilių, galioja ir čia, kalbant apie patingosius kreditus, apie bandymų ciklą, pridursiu komentarą dėl greičio ribotuvų, tai buvo paminėta. Greičio ribotuvai yra minimi e, transporto dokumentuose. Tai yra viena iš priemonių, kurią Europos komisija norėtų svarstyti, išnagrinėti galimybę e, išplėsti šios priemonės taikymą ir lengviems komersiams automobiliams. Tai yra susijęs su e, greičio mažinimu, su CO2 emisijų mažinimu ir manau, kad tai buvo atsakymas į šešėlinio pranešėjo klausimą. Ačiū, ponas Langinas. Kolegos Piperio vardu norėčiau paminėti, kad jis labai susidomėjęs, suinteresuotas galimybę susitarti, taip pat ir su šešėliniais pranešėjais, tačiau kalbant apie tikslus, ir po diskusijų. Mano vertinimu nėra jokių priežasčių užsibrėžti papildomus tikslus e, iki 2025 metų. Reikėtų ir toliau siekti 147 gramų tikslo siūlomo komisijos, nes net ir šis tikslas visiškai atitinka tiems reikalavimams, kurie iki 25 metų JAV yra nustatomi lengviesiams automobiliams. Tai reiškia, kad mūsų lengvų komercinių automobilių taršos reikalavimai yra tokie patys, kaip JAV keliami reikalavimai e, lengviesiams automobiliams. Taigi turėtume to nepamiršti, e, nes e, šis klausimas yra svarbus ne tik pramoniai, tačiau taip pat ir gyventojams, ypač Vidiniam sluoksniui pakeitimus galima teikti iki kovo 19 dienos, o dabar linkiu visiems skanių pietų.